Ja, liebe Kolleginnen. Gerbiamos kolegės, gerbiami, gerbiamas kolega, gerbiami kolegos. Šiandien daug daugiau kolegių negu kolegų atvyko į posėdį. Dabar turime pradėti savo darbą. Tikiuosi, kad daugiau kolegų prisijungs prie mūsų. Dėl pirmojo darbo atvakės klausimo turiu informacijos. kad dešimtasis darbo tvarkės klausimas, lyze pranešimas bus perkeliamas į rugsėjo 18 dieną. Dėl antrojo darbo tvarkės klausimo pirmininko pranešimai norėčiau informuoti, kad galite klausytis vertimo iš visų kalbų, be kitako ir iš Kroatijos, tų kalbos, estų ir maltų, maltiečių kalbos vertimo šios dienos režime nenumatyta. Be to, norėčiau pranešti, kad antrasis trilogas dėl septintosios apsaugos programos jau įvyko. Liepos 8 dieną Gardinį yra pranešėja, o paskutinis trilogas yra numatytas jau rugsėjo mėnesį. e-health darbo grupės e, posėdis įvyks rytoj. E, e, rugsėjo 28 dieną ryte, o be to šiandien 3 valandą susitiksiu su jaunųjų liberalų svečių grupė iš Šiaurės Vokietijos. O dabar aš norėčiau priminti kolegoms, kad šiandien po pietų mūsų programa dėl balsavimų yra labai įtempta. Norėčiau, kad visi atsineštumėte balsavimo korteles. Šį kartą neleisiu balsuoti be kortelės. Nepriklausomai, kodėl jūs neatsimenėte, pamiršot, nerandat. Taigi be kortelių neleisiu balsuoti kitaip visas balsavimo procesas užtruktų. Dabar trečiasis darbo tvarkės klausimas. Aš širdingai sveikinu Lietuvos aplinkosaugos ministrą, va, pirmininkaujančios valstybės ministrą, kolegą Mazuronį. Su juo pasikeisime nuomonėmis apie pirmininkavimo prioritetus, bet to Reikia priminti, kad mūsų darbo tvarkėje yra labai daug teisės aktų pasiūlymų, kuriuos turėsime aptarti per atimiausią pusmetį. Aš sakiau, kad problemų iš esmės nėra, tačiau yra pakankamai daug iššūkių, sprendimų variantų susijusių su teisės aktais klimato politikos srityje ir mūsų komitetas yra vadovaujantis aptariant šiuo klausimus, kadangi tie klausimai labai svarbus visiems penk 500 milijonų turinčiai ES piliečiams. Taip pat ir fluoro dujas, taip pat e, dėl backloading parlamente praėjusią savaitę balsavome. Mūsų pozicijos iš esmės yra panašios, tačiau valstybėse narėse rengiamasi dviems nacionaliniams rinkimais, mums į juos reikia atsižvelgti ir aš sakiau, kad esu pasiruošęs netgi vasaros pertraukos metu pradėti dėrybas, siekiant parodyti, kad parlamentas yra suinteresuotas užbaigti nagrinėti šios klausimus. Yra ir kiti dokumentų paketai, pavyzdžiui, oro kokybės įstatymų paketas, mes laukiame komisijos pasiūlymo. Taip pat yra ir tokių klausimų, dėl kurių susitarimas trilogė yra pasiektas, pavyzdžiui, CO2 ir automobilių pasiūlymas. Parlamentas labai nusileido tarybai, tačiau teko patirti vienos valstybės spaudimą kartu su kitomis valstybėmis ir todėl teko šitą klausimą atidėti tokio uh, atveju aš neprisimenu per aštuonerius mano darbo metus parlamente, kai buvo sakoma, kad kompromisas yra puikus, e, visi turėjo nusileisti ir galų gale kažkas blokuoja šitą kompromisą. Tai yra labai sutingas klausimas, kurį turėtume galų gale įveikti ir suformuluoti klimato tikslus automobilių pramonės E, tikslus iki 2020 metų ir tolesnio periodo. Jeigu ir toliau bus dėlsima, tai iškils e, laiko problema parlamente, kadangi iki kitų metų kovo balandžio mėnesio turime būti užbaigę pirmosius skaitimus dėl visų aptarimų teisės aktų. Jeigu pirmasis skaitimas atsidės, tai tuomet iškils didžiulių problemų. Aš manau, kad to nesiekia nei parlamentas, nei taryba, todėl kitas pusmetis turi būti skirtas intensyviam dar neužbaigtų klausimų aptarimų, tų spragų užpildymų, kurios susidarė dėl įvairių priežasčių. Taigi, daugiau kolegų prisijungė prie mūsų, matau, ir dabar suteiksiu žodį aplinkosaugos ministrui, kad jis pristatytų savo prioritetus, po to suteiksiu žodį koordinatoriams ir kitiems ministrams. Taigi, ministrai, jums žodis. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju visiems šio svarbaus susitikimo nariams. Dėkuoju, kad jūs ladote laiko atvykti į šį susitikimą. Taip pat norėčiau padėkoti jums už galimybę pakalbėti apie mūsų svarbiausius prioritetus, pirmininkaujant Lietuvai. Ir žinoma, taip pat norėčiau padėkoti už galimybę išgirsti jūsų nuomonę apie visus svarbius klausimus, svarstomus e, įstatymų projektus, kad galėtume sklandžiai bendradarbiauti kitą pusmetį. Aš labai džiaugiuosi, kad lietuvų kalba, kaip ir kitos kalbos, yra oficiali ES kalba ir todėl norėčiau pradė, pratesti savo pasisakymą savo puikia, gražia gimtaja kalba. Pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponai ir ponios, Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai pradžios proga man didelė garbė jums svarbiausios demokratijos principus serginčios ES institucijos atstovams pristatyti mūsų 2013 metų antro pusmečio darbotvarkę, kurioje jūs matysite bendrus mūsų vienijančius tikslus ir užduotis. Prieš pristatydamas mūsų pirma, pirmininkavimo programą Aš norėčiau padėkoti Airijai už puikų darbą ir įspūdingus pirmininkavimo rezultatus per pirmąjį 2013 metų pusmetį. Mes sieksime tęsti jų pradėtą užduotį, užtikrinti skaidrų, sklandų e, tarybos darbą remiantis trejeto programa. Aš e, ypatingai dėkingas už pasiektą tarp institucinį susitarimą dėl septintosios aplinkosaugos veiksmų programos. Vienas svarbiausių strateginių dokumentų, nustačiusių aiškius tikslus, kuriais vadovausimės formuodami ateities aplinkos politiką. Glaudus valstybių narių bendradarbiavimas yra labai svarbus, užtikrinant kokybišką ES institucijų funkcionavimą. Tai viena iš priežasčių, kodėl skubu pasveikinti Kroatiją įstojus į Europos Sąjungą, kuri, esu tikras, taps jūsų šeima skatinanti ir ugdanti naujas idėjas, kurti klestinčią, saugę ir sėkmingą Europą. Patikimos augančios atviros Europos kūrimas – tai svarbiausi tikslai, į kurių įgyvendinimą pirmininkaudama Lietuva sieks sutelkti esminį dėmesį. Šiuos tikslus sieksime atspindėti ir aplinkos darbotvarkėje. Galime pasidžiaugti, kad ES galioja vieni iš griežčiausių aplinkosaugos reikalavimų pasaulyje. Be jūsų gerbiami parlamento nariai nebūtume to pasiekę. Todėl iš ties suprantame ir vertiname galimybę kartu su jumis dalyvauti priimant aplinkos būklę gerinančius sprendimus. ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimas vienas iš klausimų, kuriam Lietuvos pirmininkavimo metu bus skirtas ypatingas dėmesys. Tai pirmoji ES makro regioninė strategija, kurios idėja užgimė būtent čia, Europos parlamente. Tik jūsų iniciatyvos dėka šiandien sėkmingai bendradarbiaujama aplinkos apsaugos srityje, akcentuojant ekonominį vystimąsi ir darbo vietų kūrimą. 2013 m. lapkričio 11-12 dienomis Vilniuje įvyks ketvirtasis metinis Baltijos jūros regiono strategijos forumas, kurio metu kartu su partneriais bus aptartas strategijos įgyvendinimas, pagrindinį dėmesį skiriant aplinkos apsaugai. Pirmininkaudama Lietuva prioritetas skirs veiksmingo ir sklandaus teisėkūros proceso užtikrinimui. Esame labai dėkingi už jūsų indėlį svarstant pasiūlymus, kurių dauguma yra kertiniai mūsų pirmininkavimo laikotarpio iššūkiai. Tikime, kad su jūsų pagalba juos įveiksime, tai prisidėdami prie aplinkos apsaugos puoselinčios Europos kūrimą. Todėl nuoširdžiai noriu padėkoti už susitikimus su gerbiamais pranešėjais ir galimybę išgirsti Europos parlamento poziciją aktualiais klausimais. Norėčiau pristatyti pagrindinius mūsų pirmininkavimo prioritetus, prioritetus aplinkos srityje. Akivaizdu, kad šiandien visiems mums aktualiausi klimato kaitos klausimai kurie daro įtaką daugeliu svarbių sričių – pramoniai, energetikai, transportui, žemės ūkiui ir kitiems ekonomikos sektoriams. Pirmininkaudama Lietuva vilėsi bendrai dirbti su Europos parlamentu dėl vieno iš pagrindinių Lietuvos prioritetų – Florintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų reglamento. Mūsų tikslas yra pasiekti parlamento ir tarybos susitarimą pirmojų skaitimų. Šis ES teisės aktas yra reikšminga žinia tarptautiniai bendruomeniai. Artėjant 25 Montrealio protokolo šalių susitikimui, taip pat 19 Junktinių tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijai. Suprasdami pasiūlymo dėl ABS reglamento galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos pasidalymo svarbą, įgyvendinant Nagojos protokolą, mes sieksime pirmo skaitimo susitarimo su Europos parlamentu šiuo klausimu. Sieksime, kad ES ir jos valstybės narės turėtų galimybę ratifikuoti Nagojos protokolą prieš įvykstant pirmai šalių konferencijai, kuri atliks Nagojos protokolo šalių susitikimo vaidmenį. Tai yra vienas iš esminių Lietuvos pirmininkavimo prioritetų aplinkos apsaugos srityje. ABS reglamento priėmimas <clears throat> būtų svarbus ES žingsnis ir atitinkamai įvertintas veiksmas pasaulinėme lygmenyje. Tai sudarytų sąlygas sąjungai įgyvendinti biologinės įvairovės konvencijos strateginio plano 2011-2020 metų 16 užduotį, kuri numato Nagojos protokolo įsigaliojimą ir taikymą nuo 2015 metų. Šiam tikslui pasiekti tikimės glaudaus bendradarbiavimo su Europos parlamentu ir tikimės, kad Europos parlamentas artimiausios plenarinės sesijos metu suteiks mandatą pradėti dėrybas. <clears throat> Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos peržiūra yra itin svarbi Lietuvos pirmininkavimo metu. Tad ketiname intensyviai tęsti šiuo klausimu jau nuveiktus darbus. Dėsime pastangas rasti sutarimą tarsimės dėl racionalių priemonių, kurios pagerintų vertinimo kokybę, supaprastintų procedūras ir jas paspartintų, nesukeliant papildomos administracinės ir finansinės naštos privačiam ir viešam sektoriui. Pirmininkaujantį šalis <clears throat> yra pasiryžusi pradėti trišalės dėrybas siekiant pirmo skaitimo sutarimo, jeigu Europos parlamentas ir taryba tam pritars. Mūsų galimybės labai priklausys nuo rytojaus balsavimo jūsų komitete. Tikimės glaudaus ir veiksmingo bedardarbiavimo šio klausimu su jūsų institucija ir ateinančiais artimiausiais mėnesiais. Reiksmingos pažangos aplinkos ir energetikos tarybų forumas mes sieksime ir dėl ILUK direktyvos. Praėjusį pusmetį vykusios intensyvios konsultacijos tik patvirtino nuomonę, jog netiesioginio žemės naudojimo paskirties keitimas dėl biodegalų gamybos yra rimtas klausimas reikalaujantis <clears throat> tolesnio svarstymo. Birželio mėnesį tiek aplinkos, tiek energetikos tarybose daug diskutuota aptariant AILUK pasiūlymo galimybės. Visą tai mums suteikė puikias gairias tolimesniam darbui. Mano nuomonė, svarbu tai, kad visos trys institucijos sutarė dėl esamo poreikio mažinti netiesioginio žemės naudojimo paskirties keitimo poveikį, nepamirštant užtikrinti aiškes investavimo perspektyvas bei ES atsinaujinančios energijos uždavinių pasiekiamumą. Mes atidžiai sekame diskusijas jūsų komitete ir laukiame pirminės ataskaitos, dėl kurios pagrindinis komitetas ketina balsuoti rytoj. Todėl šiuo klausimu pirmininkaujanti valstybė yra pasirengusi kartu su valstybėmis narėmis ieškoti darnaus sprendimo, darančio teigiamą poveikį aplinkai, ekonomikai, verslui ir ES piliečiams. Pirmininkavimo laikotarpiu sieksime susitarti dėl Europos parlamento ir tarybos sprendimo dėl sąjungos civilinės saugos mechanizmo. Šis dokumentas nuo 14 metų įsigalios naujai finansiniai programai, sudarys pagrindus efektyvesniai nelaimių prevencijai ir reagavimui ES ir už jos ribų. Lietuva atidžiai stebėjo pasiūlymą tikslinti prekybos apivartiniais taršos leidimais direktyvos nuostatas svarstymo procesą Europos parlamente. Mes suprantame ir pripažįstame, kad tai yra politiškai jautrus ir sudėtingas klausimas. Todėl sveikiname parlamentą prieimus poziciją. Mes kaip pirmininkaujantį šalis esame pasirengę dirbti, pasirengę dirbti ir kartu su Europos parlamentu išnaudoti visas galimybės, priimant tinkamą sprendimą. Dėsime visas pastangas užtikrinti dėrybų sėkmę dėl biocidinių produktų reglamento pakeitimo projekto. Tai svarbus teisės aktas, dėl kurio tikimės pavyks rasti greitą sutarimą. Pirmininkaujantį Lietuva tęs Airijos pradėtą darbą dėl SAITS reglamento, dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos peržiūros. Mūsų tikslas siekti Europos parlamento ir tarybos susitarimo pirmojų skaitimų. Mes taip pat pradėsime darbą dėl oro kokybės, invazinių rūšių ir tarptautinių atliekų pervežimų kontrolės pasiūlymų, kai tik tai tuos pasiūlymus pateiks komisija. Rūdienį taryboje planuojame inicijuoti diskusijas dėl oro taršos teminės strategijos ir su jie susijusių teisės aktų peržiūros kurios metu bus įvertinti ambicingesni atmosferos teršalų išmetimo ribojimo tikslai ir papildomos taršos mažinimo priemonės. Pirmininkavimo metu pažangos tikimės svarstant pasiūlymą dėl invazinių rūšių, kurį komisija ketina pateikti netrukus. Nebejojame, kad privalomojo pobūdžio teisės aktas prisidėtų prie neigiamo poveikio biologiniai įvairovai sumažinimo ir padėtų vieningai spręsti invazinių rūšių keliamas problemas Europos Sąjungoje. Dar viena tema tai miškai. Mūsų planai šioje srityje yra gana ambicingi ir noriu Jums trumpai juos pristatyti. Pirmininkavimo metu didelį dėmesį skirsime darnaus miškų ūkio principų koordinuotam įgyvendinimui valstybėse narėse. Tikimės patvirtinti tarybos išvadas dėl ES lygmens miškų instrumento, naujosios miškų strategijos, prie kurios svarstymo prisidės ir jūsų komitetas. Strategija turėtų būti grindžiama pagarba nacionalinėms kompetencijoms ypatingą dėmesį skiriant klimato kaitos ir atsinaujinančios energijos klausimams. Taip pat sieksime susitarimo pirmojo skaitimo dėl FLECT reglamento pakeitimo. Mūsų pirmenamikavimo metu numatoma intensyvi tarptautinių aplinkosaugos klausimų darbotvarkė, ypač klimato kaitos, cheminių medžiagų, dikumėjimo, biologinės įvairovės ir miškininkystės srityje. Ypatingą dėmesį pirmininkaujantį Lietuvą skirs 2013 metų svarbiausiam tarptautiniam renginiui – jungtinių tautų klimato kaitos konvencijos šalių konferencijai Varšuvoje. Spalį taryba turės priimti išvadas – dėl bendros pozicijos, kurios Europos Sąjunga laikysi šiame renginyje. Itin vertiname Europos parlamento dalyvavimą ir indėlį, rengiantis didžiausiam tarptautiniam metų renginiui klimato kaitos rytyje. Ir tikimės glaudaus bendradarbiajimo Varšuvoje. Konferencijoje bus diskutuojama dėl naujo 2020 metais įsigaliojančio klimato kaitos susitarimo. Tartautinė klimato darbotvarkė bus viena diskusinių Liepo 16-17 dienomis vyksiančio neformalaus aplinkos ir klimatos kaitos ministrų susitikimo temų. Todėl į šį renginį kviečiame ir Kinijos vyriausiai dėrybininką klimato klausimais, nacionalinės plėtros ir reformų komisijos pirmininko pavaduotoja Šie Ženhua. Vilniuje taip pat aptarsime svarbius natūralių išteklių ir bio įvairovės finansavimo skalūnų dujų rizikos vertinimo klausimus. Lietuvos pirmininkavimo metu bus užbaigti du teisiškai įpareigojantis tarptautiniai susitarimai dėl miškininkystės ir gyvsidabrio. Proceso Europos miškai kontekste sieksime tinkamai atstovauti Europos Sąjungai ir jos valstybėms norėms Tarp vyriausybinio dėrybų komiteto ketvirtosios sesijos pratesime ir neįlinėje ministrų konferencijoje Madride, kurioje bus siekiama patvirtinti dėrybų rezultatus. Tikrai verta priminti, kad Europos Sąjunga buvo labai aktyvi ketverius metus trukusių dėrybų dėl gyvsidabrio konvencijos iniciatorė ir lyderė. Naudodamasis progą, norėčiau pabrėžti, spalio 10-11 dienomis Japonijoje vyksiančios diplomatinės konferencijos, kurioje bus pasirašoma Minamata konvencija dėl gyvsidabrio svarbą. Norint užtikrinti ateities kartų gyvenimą aplinkoje be gyvsidabrio taršos, labai svarbu, kad valstybės kuo skubiau ratifikuotų šią tarptautinę sutartį. Taip pat aktyviai dalyvausime koordinuojant ES veiklą susijusią su Rio plus 20 sprendimų įgyvendinimu ir UNEP stiprinimu. Tinkamas ES pasirengimas bus itin svarbus aukšto ligmens politinėme forume, kuris įkūriamas įgyvendins 2012 metais įvykusios jungtinių tautų darnaus vystimosi konferencijos Rio plus 20 susitarimus. Šis forumas sieks politiškai vadovauti <clears throat> ir vykdyti darnaus vystimosi įgyvendinimo stebėsiną. Aktualūs aplinkos apsaugos klausimai bus svarstomi dikinėjimo konvencijos šalių konferencijoje, Monrealio protokolo šalių susitikime, tarp vyriausybinės platformos dėl bioįvairovės ir ekosistemos sistemų paslaugų sesijoje ir Berno konvencijos nuolatinėme komitete. Gerbiami Europos parlamento nariai, aš tvirtai tikiu, kad tik į bendrus siekius orientuoti darbai gali užtikrinti sėkmę ir gerovę visoms valstybės narėms ir jų piliečiams. Nebejoju, kad jūsų ir mūsų bendras institucinis dialogas ateinančiais šešiais mėnesiais bus puikia galimybė pasimokyti vieniems iš kitų ir dar kartą įsitikinti, kad esame vieni kitiems reikalingi, priemant mus visus įpareigojančius sprendimus. Visą pirmininkavimo laikotarpį aš tenksiuos būti tokio atstumo nuo jūsų visų, kokio atstumo tuo metu jūs būsite nuo telefono ar kompiuterio. Aš mielai visada atsakysiu į visus jūsų klausimus, bei būsiu dėkingas už pastabas ar patarimus. O esant reikalui, gerbomis pirmininkė, visada būsiu pasirengęs atvykti į jūsų komitetą, aptarti vienus ar kitus klausimus, jeigu jum atrodys, kad tai yra tikslinga ir reikalinga. Dar kartą dėkoju visiems už dėmesį ir esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus ir, kas svarbiausia, išklausyti jūsų nuomonės bei pozicijas tais klausimais, tais prioritetiniais klausimais, kuriuos aš ką tik pristačiau. Dėkoju ponė ministrė, už jūsų įžanginę kalbą. Jau yra kolegų, kurie nori pasisakyti. Pradėsime nuo koordinatorių. Pir, visų pirma, ponia Klas, ji yra EPP koordinatorė ir vicepirmininkė čia komitete, paskui kalbės Linda Makevin, ponas Gebrandi, Anaras Rosbach. Tai yra pirmasis e, kalbėtojų raundas. Jeigu galima, kalbėkite neilgiau kaip dvi minutės. Dėkoju. E, pone ministrė, jūs pristatėte tikrai platų spektrą įvairių temų e, ir prioritetų. Paminėjote miškų strategiją ir taip pat Kalbėjote taip pat apie nacionalinę, nacionalinės kompetencijas miškų sektoriuje. Apie tai norėčiau priminti, nes manau, kad svarbiausias dalykas yra nepamiršti tos nacionalinės atsakomybės, kalbant apie miškus. Taip pat yra labai svarbu siekti aplinkosauginių e, tikslų ir todėl tvarumas turėtų būti e, didžiausias prioritetas. Jūs e, trumpai užsiminėte apie atsinaujinančio energijos šaltinių direktyvą bei biodegalų direktyvą, taip pat e, iLook e, direktyvą ir diskusijas dėl jos, kaip tik šią savaitę dėl e, pranešimo šią temą balsuosime ir mūsų komitete ir tikimės, kad tada galėsime diskutuoti su jumis. E, aišku, tas netiesioginis žemės paskirties keitimas šito dalyko negalima išvengti e, ir kaip tik praėjusią savaitę mokslininkai dar kartą mums pranešė, kad kol kas jie negali baigti poveikio vertinimo e, proceso ir todėl norėčiau jūs paraginti būti atvirus diskusijose, kad mes turėtume galimybę po to, po to ieškoti atitinkamų vertinimo kriterijų. Manau, kad mes kol kas e, nesame radę to, tos vertin, to vertinimo pagrindo. Manau, kad mes padėsime jums pirmininkauti, nes esame suinteresuoti pasiekti gero rezultato ir turėtume visų pirma, kaip pagrindą, kaip išeities tašką imti tą dabartinę būklę ir iš jos daryti atitinkamas išvadas. E, todėl norėčiau, kad jūs būtumėte atviri diskusijose ir kad kalbėtumėmės apie šiuos teisės aktus. Dėkoju toliau Linda McKevin. Linda McKevin yra SRD frakcijos koordinatorė. Um, thank you, thank you. Dėkoju, gerbiamas ministrė, už tai, kad taip išsamei pristatėte jūsų darbus per ateinantį pusmetį. Suprantame, kaip svarbu yra dirbti labai aktyviai, kad spėtume iki kitos kadencijos parlamento, kad šios kadencijos parlamentas spėtų laiku atlikti visus numatytus darbus. Ir dirbsime aktyviai ne tik todėl, kad turime tiesiog užbaigti tą darbą, bet dėl to, kad neturime laiko laukti. Šios temos yra labai svarbios, turiu galvoje klimato kaitą ir visus su tuo susijusius aspektus. Norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate, kaip e, dabar pasaulyje žiūrima į Europą, laukiant sustikimo Varšuvoje ir Paryžiuje. Jūs minėjote priekybos apivartiniais taršos leidimais sistemą. Tikitės e, greitai taryboje susitarti šiuo klausimu, galbūt apie tai galėtumėt ką nors daugiau pasakyti. O kaip dėl 2030 metų tikslų? Kaip Jūs galvojate, kaip užtikrinti Europos lyderystę siekiant, siekiančių tikslų iki 30 metų įgyvendinimo? Uh, Toliau, automobilių CO2 išmetimai. Kaip žinote, parlamentas ir taryba susitarė 24 birželio šiuo klausimu dėl visą apimančios, visą apimančios sustarimo, kaip mažinti CO2 išmetimus iš automobilių. Ir Korepereno latinių atstovų posėdėje 27 e, birželio turėjo būti balsavimas, bet dėl Vokietijos pastangų tas balsavimas buvo atidėtas ir Airija negalėjo užbaigti darbo su šiuo klausimu. Dabar norėčiau paklausti, kokie jūsų ketinimai 17 Liepos dar bus nuolatinio atstovų e, posėdis. Kaip bus su tuo CO2 mažinimo iš automobilių klausimu? Ar dar balsuosite iki vasaros atostogų? Nes regis nėra jokių kliučių šiam klausimui judėti toliau į priekį, tada galėtume pradėti dėrybas ir jau turėtume konkretų rezultatą, kurį galėtume atsivežti į sustikimą Varšuvoje. Dėkoju toliau kolega Jan Gebrandi, jis taip pat yra mūsų komiteto vicepirmininkas. You, e, dėkui, ponė pirmininkė, dėkui gerbiamas ministrė Mazuronė už prioritėtų pristatymus, dėkui už tą išreikštą pasiryžimą susitarti daugeliu temų, kurios labai svarbios mūsų komitetui. Mes labai esame nusiteikę aktyviai dirbti su Lietuva, e, siekdami sutarimo. Tos temos, kurias jūs minėjote, yra labai svarbios, nes jos leis užtikrinti mūsų ekonomikos tvarumą. Kita kryptis E, dirbant su šiais klausimais yra taip pat labai svarbi. E, čia kalbame apie konkurencingumo ir tvarumo ryšį. Viename iš jūsų e, dokumentų skaitome, kad Lietuva nori susitelkti ties tvariu augimu. Ir aišku, kad tvarus ekonomikos augimas siejamas su konkurencingumu. Aš nesu labai didelis specialistas šioje srityje, bet žinau, kad Europa e, konkurencingumo srityje praranda savo pozicijas lyginant su kitomis e, valstybėmis pasaulyje, pavyzdžiui, apivartinių taršos leidimų sistema tą parodė ir turime ieškoti sprendimų Be šių išsakytų e, sričių, kurias nagrinėsite e, aplinkos ministrų taryboje, kokius klausimus, norėdami užtikrinti ES didesnį konkurencingumą, ekonomikos tvarumą, jūs kelsite e, E, bendrųjų reikalų ir viršūnių, ES viršūnių susitikimuose. Taigi norėčiau paklausti apie jūsų iniciatyvas ir šiuose kitose sritise. Satuhasi. Toliau Satuhasi. Satuhasi yra žaliųjų koordinatorė. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju, gerbiamas ministrė Mazuronė, kad atvykote į mūsų komitetą. Gerbiamas ministrė, jūs pateikėte ilgą sąrašą E, temų, klausimų, e, kuriuose, e, kurių pirmasis svarstymas jau baigėsi parlamente ir, kaip minėjo kolegė, nelabai daug laiko liko šios kadencijos parlamentui dirbti. Mum įdomiausia sužinoti apie jūsų, kaip ir mininkaujančio šalies, ambicijų lygį. Turbūt žinote, kad mažesnės šalis, jų pirmininkavimas yra dažniausia labai efektyvus, nes jos labai efektyviai vadovauja vadovų e, taryboms. E, Airija buvo pagirta už efektyvų pirmininkavimą, Kipras buvo pateiktas kaip efektyvaus, veiksmingo pirmininkavimo pavyzdys. Dėl to norėčiau paklausti, kiek esate pasiryžę baigti svarstyti tuos klausimus, e, dėl kurių tikitės susitarti per pirmąjį skaitimą. Tarptautinės klimato kaitos dėrybos, ponė Makavan jas minėjo. Čia irgi labai svarbu mums sužinoti, kokios jūsų ambicijos, kokie jūsų siekiai tarptautinių klimato kaitos dėrybų srityje. Lenkija kaip ko pirmininkė šalių, šalių susitikime. Žinoma, kaip nėra pakankamai ambicinga valstybė. Norėčiau paklausti jūsų, ką jūs galėtumėt, kaip pirmininkaujantį valstybę, padaryti, kad dar tą e, Conference of Parties šalių e, susitikimą, šalių konferenciją padarytumėt veiksmingesnė. Taip pat norėčiau paklausti apie susitarimą E, dėl e, automobilių CO2 išmetimo mažinimo, dėl kurio parlamentas ir taryba jau susitarė. Ką toliau ketinate daryti? Ir paskutinė kalbės Ana Rospach, ji yra ECR frakcijos koordinatorė. Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu savo gimtają kalbą. Visų pirma, norėčiau, ponė ministrė, jūs nuoširdžiai pasveikinti atvykus į mūsų komitetą. Mes džiaugiamės būsimų gerų bendradarbiavimų ir linkime jums daug sėkmės įgyvendinant tokią ambicingą programą. Taip pat e, tikimės, kad daugumą svarbių e, darbų ir pabaigsite. Aš pati esu taip pat iš Baltijos jūros e, regiono, kaip ir jūs, todėl norėčiau užduoti klausimą, ką mes darysime su labai užteršta e, Baltijos jūra. Baltijos jūra yra viena labiausiai užterštų jūrų pasaulyje, tą jūs aišku puikiai žinote. E, ir netgi yra patariama nevalgyti Baltijos jūroje sugautos žuvies. Taigi, e, kokia yra jūsų pozicija dėl Baltijos jūros tvarkymo, valymo? E, taip pat yra ir kitų Baltijos jūros regiono šalių, trečių šalių, Rusija, pavyzdžiui, taip pat pristeda prie taršos. Taigi, ką jūs e, žadate daryti šioje srityje? Ir toliau norėčiau paklausti, ar žadate e, padaryti veiksmingesnės procedūras. E, pavyzdžiui, man kyla problemų dėl tam tikrų aplinkos sauginių teisės aktų. Mes priemame vis daugiau tų teisės aktų, tačiau e, nesugebame jų įgyvendinti. Ir e, mes parengėme vis daugiau teisės aktų, kurie prieštarauja vieni, e, e, vieni kitiems. Ir iš tiesų e, piliečiai visiškai nesupranta, kokios yra nuostatos, kokios yra taisyklės, nei ūkininkai, nei įmonės nesupranta, jiems yra sunku suvokti, kokie galioja įstatymai, kokios nuostatos. Taigi čia reiktų įvesti tvarką kad žmonės žinotų, ką jie gali daryti ir ko ne. Dank, Anna Dėkoju Anai Ros, Rosbach. Pirmasis klausimų raundas baigėsi, dabar suteiksiu žodį ponui ministrui. Prašau. Labai. Aš tikrai norėčiau padėkoti už labai rimtus ir, ir, ir esminius klausimus kuriuos aš išgirdau iš visų uždavusių klausimus. Ir aš norėčiau galbūt pradėti nuo e, ponios Krista e, klausimų, kurie iš tiesų tiek miškų strategijos klausimas, tiek AILUK direktyvos klausimas yra e, tikrai svarbus ir aš pilnai sutinku su jumis, kad kalbant apie miškų strategiją atskirų valstybių kompetencijos klausimai, jų jų e, įtakos turėjimo klausimai yra labai svarbus ir į juos būtina e, atsižvelgti ir, ir, ir, ir, ir, atitinkam, ir atit, ieškoti atitinkamų sprendimų būtent e, šios, šios pagrindinės minties pagrindu. ILUK direktyvos ir skirtingos nuomonės taip iš tiesų šita ILUK direktyva kelia skirtingas nuomonės tiek dėl e, e, vadinamos kepurės 5 e, procentų, tiek dėl kitų klausimų. Aš manau, kad tačiau visos valstybės sutarė ir supranta, kad vis tik tai reikia ieškoti sprendimo. Ir mes kaip Lietuva, kaip pirmininkaujanti valstybė, būsim pasirengę diskutuoti šito klausimu, organizuoti pasitarimus ir ieškoti tokio sprendimo, kuris e, būtų priimtinas e, tiek taryboj ir e, kurio pagrindu mes galėtumėm tikrai rasti bendrą sutarimą visos trys institucijos, tai yra taryba, komisija ir Europos parlamentas. Keletą žodžių dėl ponios Lindos klausimų, e, kaip pasaulyje žiūrima į Europos Sąjungą dėl e, klimato e, kaitos klausimų. <laughs> Tikrai labai svarbus ir, ir, ir, ir esminis klausimas, bet aš manyčiau šitoj vietoj šiuo, šiuo momentu yra pats svarbiausias dalykas mums, ES valstybėms, tarpusavyje atrasti mm, bendrą poziciją, bendrą viziją šiais klausimais. E, priešingų atveju ir Varšuvos busimajame mm, COP19, jeigu mes neturėsime visos valstybės daugiau mažiau vieningos ir, ir aptartos ir sutelktos pozicijos, paprasčiausiai mūsų dėrybinės pozicijos bus silpnos Ir būtent todėl e, klimato kaitos ir ieškojimui bendrų, bendrų požiūrių arba bendros platformos dėl būsimos sutarties mes neformaliame e, ministrų susitikime diskutuosime apie tai Vilniui, po to turėsime suformuoti bendrą poziciją prieš e, susitikimą Varšuvoje ir nebejotinai Varšuvos COP19 metu mes turėsime stengtis ieškoti kelių, kad 15 metais Paryžiui iš tiesų būtų galima, e, mes turėtumėm rezultatą ir pasirašytumėm naują e, sutartį e, klimato kaitos įsigaliojančią nuo 2020 metų. Dėl automobilio, automobilių išmetimo CO2 klausimo. Iš tiesų, Manau, kad e, dabartiniai e, situacijoje mes nedelsiant pradėsim konsultuotis ir kalbėtis su kitais ES e, valstybių nariais. Iš tiesų, šiandien reikėtų pirmiausia išsiaiškinti mm, palaikymą arba daugumos turėjimą arba neturėjimą ar blokuojančios mažumos turėjimą ar neturėjimą. Ir išsiaiškinus e, požiūrius ir situaciją taryboje, mes tada darysime sekančius žingsnius priklausomai nuo to, e, kokios bus e, valstybių narių pozicijos pažiūros ir ar bus galimi vienų ar šito, šitos, šitos, šito klausimo kelimai arba svarstymai toliau, ar reikės ieškoti toliau bendro sutarimo e, mūsų e, tarybos e, lygmenyje kaip, kaip, kaip pirmo žingsnio. Norėdamas atsakyti į pono Jan klausimą dėl tvarumo ir konkurencingumo, tai iš tikrųjų, manau, giluminis ir vienas iš svarbiausių klausimų ir apimantis ne tik tai aplinkos, sakykime, sritį, bet žymiai platesnis klausimas. Ir šiuo klausimu taryboje vyksta pastovios diskusijos, ar tai mes kalbame, sakykime, apie tą patį klimato kaitos klausimus, tai yra mūsų ambicijų ligmuo, tai yra mūsų tuo pačiu išlaikymas, konkurencingumo e, su visom kitom valstybėm klausimas, tai iš tiesų e, labai svarbus klausimas ir mes e, tiek taryboje, tiek su, su visais valstybėmis, valstybėm nariais diskutuosim ir, ir, ir, ir kiekvien, kiekvienų klausimų diskutuojant turime neužmiršti būtent šito aspekto, to svarbos aspekto e, klausimo, e, kurį jūs čia e, dabar uždavėte. Tai iš tiesų mūsų teisingų pasirinkimų, optimalaus teisingo kompromiso atradimo ir mūsų perspektyvos tiek aplinkosauginės ir iš kitos pusės ekonominio vystimosi klausimas. Norėt, atsakydamas į ponios Satra, satų, atsiprašau, reiškia, e, pasisakymus, aš pirmiausia norėčiau padėkoti už pasitikėjimą e, mažomis valstybėmis ir už kvietimą mus kaip pirmininkaujančią valstybę būti e, ambicingais. Aš tikrai e, sutinku ir, ir manau, kad mes tokie būsime, bet e, sprendimai yra priemami bendro sutarimo, bendro, bendros e, e, pozicijos pagrindu. Ir e, todėl nebejotinai stengiantis būti ambicingais ir siekiant maksimalių tikslų yra būtina kaip pirmininkaujančiai e, valstybei ieškoti maksimalaus kompromiso, tam, kad optimalus rezultatas galimas tom konkrečiom sąlygom ir konkrečioje vietoje būtų pasiektas. Aš manau, kad mes visi norime ir turime siekti maksimaliai gero ir optimalaus rezultato. O tam reikia ieškoti bendro sutarimo tarp skirtingų nuomonių, tarp didesnių mažesnių ambicijų. Mes esame pasiruošę siekti susitarimo su parlamentu, kaip aš jau jau minėjau, keletą klausimų. Tai ir F2 reglamentas, ir ABS reglamentas, aš minėjau ILUK, SAITS, e, aš minėjau poveikio aplinkai, vertinimo direktyvą, FLECT reglamentas ir taip toliau. Pilnai palaikydamas jūsų poziciją, kad reikia siekti ambicingai maksimumą, tą mes tikrai darysim, bet reikia pasiekti rezultatą. Tai irgi nemažiau svarbu, o tam reikalingi kompromisai tarp visų besiderančių e, valstybių. Ir e, e, ponios Anna klausimus dėl Baltijos jūros Lietuvos pirmininkavimo prioritetų E, Baltijos jūros srityje. Tai tikrai labai svarbus klausimas. Labai dėkoju Jums už šį klausimą, kadangi e, ir Lietuva yra Baltijos jūros e, valstybė, Baltijos jūros pakrantėje esanti valstybė. Ir mes manome, kad šie klausimai tikrai turės būti ir bus diskutuojami mūsų pirmininkavimo laikotarpiu. Ir aš e, noriu dar sėkiai pabrėžti, kad ketvirtasis ES Baltijos jūros regiono strategijos metinis forumas mes planuojame vyks 2013 m. lapkričio 11-12 dienomis Vilniuje. Mes e, planuojame, e, kad į, į, į šitą renginį atvyks garbingi svečiai ir iš Europos parlamento, ir iš kitų E, e, e, valstybių ir greta kitų aplinkosauginiai, tame tarpe Baltijos jūros mm, švaros ar, ar, ar, ar švarumo klausimai bus vieni iš pagrindinių diskutuojant ir, ir, ir, ir svarstant apie, apie Baltijos jūros valstybių ir pačios Baltijos jūros ateitį. Dėkoju visiems už tikrai labai įdomius ir klausimus. Čia dėl ko. Dar jeigu galima, e, e, e, ponė Ana buvo uždavę klausimą dėl mūsų teisės aktų vientisumo, supra, prie, prieinamumo visuomeniai, tai aš tikrai sutinku ir, ir, ir, ir palaikau tą poziciją, kad reglamentavimas turi būti maksimaliai tikslus ir maksimaliai aiškus. Manome, kad visuomenė turi būti kiek galima daugiau įtraukta į tų prieimimo, į sprendimų prieimimo procesą. O ir tikimės, ir bandysim, ir sieksim, kad mūsų pirmininkavimo laikotarpiu dokumentai e, kartu su jumis parengti būtų būtent tokie. Dėkoju. Ah, okay. Gut. Äh, ich lese einmal die Kollegen vor. Dabar perskaitysiu kolegų pavardės, kurie paprašė žodžio. Tai bus Radvilė Morkūnaitė, Jolainen, Bas Eichhaut, Pavel Pok, e, ponė Lubučevska, naujoji mūsų kolegė, Korin Lepaš, Justas Paleckis, Sofija Okuniai. Ar ką nors pamiršau? Kolega Tatarela dar. Ir e, baigiamas kalbėtojų sąrašas. Taigi žodis teikiamas kolegijai Radviliai Morkūnai. E, labai malonu ministrą pasveikinti čia šiandieną aplinkos komitete ir dar maloniau, kad galų gale kažkas iš prezidiumo atsakys lietuviškai. Uh, Tai tikrai jums sėkmės ir ačiū už išsamei pristatytus prioritetus, dirbsim kartu, tikrai tas pusę metų matyt prabėgs greitai, bet pasiruošimas jau buvo gana ilgas. Mano klausimai būtų du. Mes e, daug kalbam apie mm, aktyvų visuomenės dalyvavimą e, įvairiose procesuose, susijusius taipogi ir su aplinkos apsauga. Ir šiuo atveju klausimas būtų susijęs su e, Orhuso konvencija ir ar Mm, Lietuvos pirmininkavimo metu ketinami tam tikri kažkokie judesiai, kad mm, šitas klausimas pajudėtų ES institucijose. Tai vienas klausimas. Kitas dalykas, kas irgi yra labai jautru, tai yra skalūnės dujos. Tai yra ir Lietuvoje aktyviai diskutuojamas klausimas, ir čia Europos parlamente mes turėjome porą rezoliucijų ir laukiame e, pasiūlymų iš Europos komisijos. E, komisija jau turėjo likti ir Liepos mėnesį e, pateikti pasiūlymą, tačiau kol kas yra tylu ir, ir, ir būtų įdomu sužinoti iš jūsų, galbūt jūs žinote, kokia yra eiga šito klausimo ir ar galėtumėm tikėtis per Lietuvos pirmininkavimą klausimų susijusių su skalūninių dujų reglamentavimu. Ir kaip žinia, tarkim, jūsų minėtoje poveikio aplinkai vertinimo direktyvos kontekste kad panašu, kad turėsime ko gero įtrauktas kalūninės dujas, išskiriant, kad e, reikia poveikio aplinkai vertinimo. Tai tiesiog čia vienas toksai žingsnelis, bet ar yra jų daugiau? Dėkui. Vielen Dank. Ich bitte die Kollegen, sich ungefähr an. Prašau, kad kolegos nekalbėtų ilgiau negu minutę 30, kadangi nespėsime atsakyti visus klausimus, nes dar vienas ministras turės uh, padaryti savo pranešimą. Bet to turėsime balsuoti. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Minister, to... Dėkui, gerbiamas ministrė, kad atvykote į mūsų posėdį. Labai laukiu Lietuvos pirmininkavimo e, florinuotos florintos dujos. Aš rengiau pranešimą šiuo klausimu, tikiuosi, kad tas klausimas bus išspręstas iki metų pabaigos. Jei pasižiūrėtume į JAV ir į Kiniją, tai ką jos sako tom šalim, Florintos dujos irgi yra vienas iš prioritetinių dalykų. E, parlamentas birželio mėnesį e, sutarė dėl savo pozicijos šio klausimu. Mes esame pasirengę dėryboms ir tikimės, kad Lietuva e, bus ambicinga šiuo klausimu taip pat kaip ir uh, Europos parlamentas. Dar norėjau paklausti, gal galėtume tiksliau pasakyti dėl to vadinamo backloading. Parlamentas jau yra pasirengęs net vasarą pradėti dėrybas šiuo klausimu. Taigi norėčiau paklausti, ar taryba dėl to susitars iki vasaros atostogų. E, toliau parlamentas dėl 2030 metų strategijos nori trijų pagrindinių tikslų. Mes labai norėtume, kad taryba savo e, poziciją irgi suformuluotų jau šį rudenį, kad galėtume irgi sparčiai judėti šiuo klausimu. Nes jei Europos Sąjunga nebus tarptautiniu mastu pasirengusi aktyviai veikti, tai kas tada beveiks? Toliau, anglės dioksido išmetimai iš automobilių, kiek žinau, e, yra susitarimas taryboje, tik beliko susitarti koreperė nuolatinio atstovų posėdyje. Tai ar Lietuva tikisi um, pasiekti, kad korepere bus balsaujama tuo klausimu iki vasaros atostogų. Aišku, rugsėjo mėnesį Vokietijoje bus rinkimai, bet mes negalime prisirišti prie Vokietijos rinkimų šiuo klausimu tai nieko bendro neturi su Vokietijos rinkimais. Kitas kalbėtojas yra Pavel Pok. Minister. And... Um, Dėkoju, ponė ministrė. Džiaugiuosi, kad jūs atvykote į mūsų posėdį, nes jūsų šalis buvo ta, kurioje aš apsilankiau pirmiausia po to, kai žlugo geležinė uždanga turiu gerų prisiminimų, todėl man labai džiugu, e, kad jūs kalbate taip pat apie e, invaziv, in, invazinių rušių direktyvą. Ir dabar tarsi mes jau atsiliekame nuo savo plano daugiau negu vienus metus jūsų pirmininkaujanti valstybė yra trečioji, kuri bando e, pagreitinti tą procesą. Man atrodo, kad jūs susidursite e, su e, problemomis dėl, dėl Heraklis Osnovski. Taip pat dėl Sosnovskio barščių, e, kaip ir mes susidurėme su, e, su, su jais mūsų šalyje. E, iš tiesų, komisaras Potošnekas žadėjo pateikti tam tikrus pasiūlymus, tačiau nieko neįvyko. Bet man atrodo, kad tai yra tikrai labai svarbus klausimai. Dėkoju. Dar norėčiau pasveikinti vieną lankytojų grupę. Jis sėdi paskutinėje eilėje. Tai yra ūkininkai iš tur regiono, jie stebi mūsų posėdį. Ir jie šiandien lankosi Europos parlamente ir šiaip e, lankosi Briuselėje. Toliau Поня Луначева. Благодаря, господин председател. Преди всичко... Кою, поня пирмininkė? Pirmiausia, norėčiau palinkėti kuo didžiausios sėkmės Lietuvai pirmininkaujant. Tikiuosi, kad bendromis parlamento ir tarybos pastangomis padarysime pažangos aplinkos srityje apskritai. O kad mm, mums pavyktų e, tą pažangą padaryti, turėsime nuveikti nemažai darbų. Gerbiamas ministrė, kaip vieną iš savo prioritetų minėjote atliekų direktyvą ir apskritai kalbėjote apie atliekų klausimą. Norėčiau iškelti su atliekomis susijusią e, vieną problemą. Tai yra atliekos jūrose ar apskritai vandens telkiniuose. Manau, kad ši problema yra labai svarbi. Jinai yra apskritai susijusi su aplinkos būklė. Aplinkos būklė visame pasaulyje. E, Aš esu iš Bulgarijos, Bulgarijoje yra Jodoji jūra, tai yra ES ir išorės sienos dalis. Norėčiau paklausti, kaip Lietuva pirmininkaujant ketina spręsti taršos jūrose ir vandens telkiniuose klausimus, turiu galvoje stebėseną, statistiką ir atitinkamą tokių atliekų kontrolę. Žinome, kad jūrų regionai yra ekonomiškai išvystyti. Ten ne tik vyksta aktyvi ekonominė veikla, bet ir atvyksta dideli turistų srautai. Mes turime siekti išlaikyti aplinkosauginę pusiausvyrą šioje srityje. Dėkuoju ponai Liupčiavai, toliau Korin Lepaž. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui, gerbiamas ministrė, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kaip minėjo mūsų pirmininkas, kad labai svarbu, kad galėtume balsuoti dėl CO2 taršos iš automobilių. Negalime čia laukti. Norėčiau, kad parodytumėt tvirtą poziciją taryboje šiuo klausimu. Toliau ponia Klas minėjo įlūk ir biodegalų aspektus. Aš dalyvauju rengiant pranešimą. Šiais klausimais mes komitete rytoj balsuosime dėl jų. Dėl tų penkių procentų, kuriuos minė, jūs minėjote, gal galėtumėt e, išsameu apie tai paaiškinti. Man malonu, kad jums e, svarbi ir įlūk direktyva, norėčiau paklausti, ar jūs pritarsite e, mūsų siūlomai metodologijai ir e, tam, kad mes prašome atlikti antros kartos bio e, kūro poveikio vertinimą. Kuo toliau jūs tas Paleckis? Atsisendė, gerbiamas ministrė, tikrai matyti. Na ir norėčiau painformuoti kolegas, kad dar prieš kurį laiką, prieš metus aplinkosaugos ministerija buvo lab, viena iš labiausiai visuomenės ir žiniasklaidos kritikuojamų ministerijų, dabar yra kitaip, viena iš labiausiai giriamų ministerijų. Na ir sakyčiau, kad e, e, tas žmonių palaikymas yra ir dėl to, kad jums atėjusi ministerija e, pajudėjo daugiabučių namų renovavimo ir apšiltinimo programa. Tai labai svarbus dalykas ir energijos taupimui, ir klimato kaitos stabdymui, ir darbo vietų kūrimui. Norėčiau paklausti, kiek jūs rengdamas tą programą naudojatės kitų šalių ES patirtimi ir kiek pirmininkaujant Lietuvai ES norėtumėt ir galėtumėt pastumėti tą reikalą ir į kitas šalis, ypač naujausias, ypač naujai stojusias ES, kur šitas klausimas irgi labai aktualus. Ačiū. Dėkoju. Toliau Sofijo Kūny. Merci, monsieur le président. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, gerbiamas ministrė. Norėčiau padėkoti jum, kad atvykote į mūsų parlamentą. Taip pat noriu pasakyti, kad šiandien, kaip jau minėjo pirmininkas, mūsų komiteto posėdėje yra svečių, tai yra ir ūkininkai, ir žurnalistai. Ministrė, norėčiau jūsų paklausti apie skalūnų dujas. Lietuva numato taip pat diversifikuoti apsirūpinimą energetiniais ištekliais. Ir regis Lietuvoje taip pat yra nemažai skalūnų dujų ir tos skalūnų dujos galėtų patenkinti jūsų energijos poreikį maždaug 30 metų. Tai yra pakankamai reikšminga e, investicijos į skalūnų dujų gavybą ir naudojimą galėtų būti naudingos jūsų šaliai. Žinau, kad Šilutėje vyksta skalūnų dujų e, naudojimo situacijos aiškinimasis. Žinau, kad nuomonės labai išsiskiria e, bendroji e, visuomenės nuomonė yra ta, kad visuomenė bijo tų e, išgavimo technologijų naudojimo, kurios yra kenksmingos aplinkai, kenksmingos e, požeminiams vandenims. Ką Jūs galvojate apie skalūnų dujų gavybą ir naudojimą? Tai kolegė Tatarela. Kuo toliau kolega Tatarela? Pone ministrė, norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į mūsų komitetą. norėčiau palinkėti sėkmingo darbo Lietuvai jos pirmininkavimo laikotarpiu. Norėčiau paliesti vieną problemą. Pone ministre, noriu paliesti vieną problemą. tai yra CO2 išmetalai, panaudotų automobilių e, CO2 išmetalai. Komercinių automobilių CO2 išmetalai tai yra labai svarbi tema. E, Dėrybos dėl atitinkamo teisės akto buvo beveik baigtos pirmininkaujant Airijai. Ir nesuprantu, kodėl E, šito, šito teisės akto nebūtų galima patvirtinti 17 Liepos vykstančioje ministrų taryboje. Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte. Dėkoju, taigi kalbėtojų sal, sąrašas baigtas. E, buvo paminėti automobilių CO2 emisijų klausimai, e, kalbant tiek apie lengvosius automobilius, tiek apie komercinius automobilius. Iš tiesų visos trys institucijos e, nuolat konsultuojasi tarpusavyje ir bando daryti viską, kad e, būtų įgyvendintas kiek įmanoma greičiau šitas teisės aktos, tai būtų įdomu tikrai sužinoti, koks yra tarybos tvarkaraštis. Pone ministre, suteiksiu žodį Jums. gerbiami e, komiteto nariai. Ir e, tikrai aš labai džiaugiuosi, kad tiek daug klausimų ir kreipiuosi pirmininką, gal susitarkim iš karto dėl sekančio sustikimo. <laughs> tai tikrai labai ačiū už visus, už visus klausimus. Jie visi labai, e, iš tiesų labai svarbus ir, ir, ir, ir, ir E, įdomus ir aš nebejoju, kad visų tų klausimų sprendime per visus tuos pusę metų mes pastoviai ir bendrausim, ir kartu ieškosim sprendimų. Labai trumpai, labai dėkoju Radviliai už jos klausimus tiek apie Orvoso konvenciją, tiek apie e, e, skalūninės dujas. Tai jeigu kalbant apie konvenciją, tai iš tiesų aš manau, kad šiandien tas klausimas vis labiau aktualėjantis nors noriu priminti, kad 2003 metais komisija buvo pateikus e, sprendimus, tačiau jie nebuvo pritarta. Ir aš manyčiau, kad iš tiesų prie šitų klausimų visuomenės informavimo įtraukimo į tuos procesus e, reikėtų grįžti. Tik tai tiek mes manytumėm, kad galbūt tam reikėtų komisijos e, e, peržiūrė, peržiūrėjimo tų anksčiau buvusių siūlymų ir jeigu tokie e, pasiūlymai būtų, tai mes manytumėm, kad juos reikėtų svarstyti, bet kol, kadangi kol kas jų nėra, tai šiuo metu mes tokių planų neturime. Skalūninės dujos tai klausimas, kuris buvo klausimas keletos parlamento narių Ir aš manau, kad iš tiesų skalūninės dujos tai labai svarbus klausimas. Ir aš tai kalbu todėl, kad prieš e, pradedant pirmininkavimą aš buvau susitikęs su visų ES valstybių aplinkos ministrais ir mes su visais beveik lietėme šį klausimą ir akivaizdu, kad tai klausimas labai svarbus visom valstybėm. Iš vienos pusės tai yra ekonominės galimybės, tai yra energetinio, ypatingai, sakykime, mums Lietuvai ir kitom valstybėm, nepriklausomumo, nepriklausomybės galimybės. Juk Junktinėse Amerikos valstijose atradus kaluninės dujas kaina krito keturis kartus, aš buvau specialiai nuvažiavęs pažiūrėti ir, ir įsitikinti savo akim, kaip tas yra. Iš kitos pusės, nebejotinai, tai yra aplinkosauginiai dalykai, tai yra galimybė e, e, e, arba būtinybė užtikrinti E, gamtos nepažeidžiamumą ir kitus klausimus. Ir visose valstybėse su šitais klausimais labai rimtai diskutuojama. Mes būtent todėl į neformalų e, ministrų susitarimą Liepo 16-17 dieną yra įtrauktas klausimas apie galimas, e, galimą grėsmių valdymą ir, ir, ir, ir, ir naudą skalūninių dujų. Mes tikimės, kad šitas ministrų neformal, neformalaus susitikimo metu diskusija padės komisijai formuoti savo nuomonę šio klausimu, kuri turėtų vieną ar kitą formą pasirodyti rudenį. Ir galbūt iš karto atsakydamas ir apie konkretų atvejį Lietuvos, kalbam apie šilutės, mūsų ten iš tikrųjų vyksta, vyksta e, e, konkursas ir mūsų vyriausybės pozicija šiandien yra tokia, kad Iš vienos pusės mes turime pasiekti e, maksimalų saugumą aplinkos sauginiam dalykam, būtina susitarimą su, vietiniam, e, su vietiniais gyventojais, su vietiniam bendruomenėm ir e, tokiu atveju, kai, kai, kai tai padaroma, bent jau pradėti žvalgyti ir žiūrėti, ką mes turime ar neturime iš tiesų pas save. Lietai žingsniais, labai atsargiai ir, ir saugant gamtą ir e, ieškant sutarimo su vietiniam bendruomenėm, mūsų vyriausybės nuomonė, tą, tuos žingsnius galima būtų, galima būtų daryti. Gerbimas Bas visą labai daug e, e, e, klausimų ir florintų dujų, tai iš tiesų Jeigu mes kalbam apie Florinto dujas, tai mes numatome tęsti darbą reiškiasi, e, e, kurį atliko mūsų prieš mus pirmininkavę airiai. Manome, e, kad šitas ES teisės aktas yra labai svarbus tarptautiniu, tarptautiniam ligmenį, ypatingai jūs žinote ir ten jo, jo, jo, jo ryšiai su gali, galimi su Monrealio protokolu ir, ir, ir, ir kiti dalykai. Ir mes tikrai stengsimės aktyviai dirbti šią sritimį ir, kaip aš sakiau, tai bus vienas iš pagrindinių mūsų prioritetų. E, e, Beklaudingo susitarimo perspektyva, tai iš tiesų, kaip ir aš sakiau, po balsavimo mm, Europarlamente ir, ir, ir, ir, ir pozicijos mm, reiškia, išsakymo Liepo, Liepos mėnesį mes pradėsime diskusijas darbo grupėse Mes tikrai norėtumėm ir turime sužinoti kitų valstybių pozicijas ir mes kaip pirmininkaujantį valstybę dėsime visas pastangas, kad šito klausimo pajudėjimas į priekį ir e, kad e, galimos dėrybos su parlamentu prasidėtų kuo galima greičiau. Tačiau iš tiesų mes turime e, dar sėki grįžti e, šiuo atveju į grupės ir sužinoti visų valstybių pozicijas, nuomonės, pažiūrėti realią situaciją, bet mes iš tikrųjų ener pasiryžę energingai dirbti, kad šitas klausimas judėtų, judėtų į, į priekį. E, kalbant apie E, CO2 išmetimas iš automobilių. E, e, taip pat keletas kolegų parlamentarų, europarlamentarų klausė apie, apie perspektyvą, kaip mes matome, iš tiesų mes norėtumėm grįžti ir sužinoti, kokia iš tikrųjų yra reali, gal taip, jėgų pusiausvyrą ar nuomonių pusiausvyrą taryboje ir, e, e, kaip aš jau sakiau, mes planuojama, kad Liepos mėnesį, Liepos 17 dieną e, Koropero metu bus diskutuojama šiuo klausimu tam, kad e, išsiaiškinti, kokia yra pozicija ir priklausomai nuo, nuo, nuo susidariusios situacijos, nuo, nuo, nuo palaikymo arba nepalaikymo daryti sekančius žingsnius. Mes kaip pirmininkaujantį valstybę tikrai e, energingai e, dirbsim šitoj srity ir darysime viską, kad tas klausimas kuo greičiau pajudėtų, Bet akivaizdu, kad mes visi puikiai suprantam, norint, kad jis pajudėtų, reikia turėti pakankamo ligmens sutarimą, kad jis iš tiesų judėtų. Mm. Klimato e, kaitos ir energetikos politika, reiškia 2030 Kaip žinia, Europos komisija 13 metais pateikė, reiškia, žalėją knygą dėl ES klimato kaitos ir energetikos politikos strategijos 2030 metais. E, ir Lietuva mes renksime viešų, viešas konsultacijas, viešų konsultacijų pristatymą dėl ES klimato ir energetikos politikos 2030 strategijos rezultatų e, pristatymo ir diskusijas šiuo klausimu mes planuojame mm, e, e, organizuoti rugsėjo mėnesį vyksiančiame neformaliame energetikos ministrų susitikime. Pakartosiu, nes man sako, vertimas buvo blogas. Lietuva renks viešųjų E, konsultacijų dėl ES klimato ir energetikos politikos 2030 strategijos rezultatų pristatymą tarybos darbo grupių ir ministrų ligmenyje. Mes renksime ir... ir jo. Čia... Nuozinės. Mhm. Ir e, e, e E, Pavel dėl invazinių rūšių. Iš tiesų e, noriu pasakyti, kad invazinių rūšių, invazinės rūšys tai yra labai svarbi tema ir dėkoju už šį klausimą, norint išsaugoti E, kiekvienos e, biologinę įvairovę mūsų, mūsų, mūsų valstybėse ir tikrai sutikdamas, kad tai e, viena iš pagrindinių ir viena iš svarbiausių klausimų ir, kaip aš minėjau, vienas iš mūsų prioritetų, mes tikrai aktyviai dirbsime šioje srityje. Juba Bulgarija atliekų direktyva ir ir e, juodosios jūros e, klausimai. Iš tiesų aš noriu pasakyti, kad praėjusiame e, ministrų susitikime pietų metu buvo kaip tik diskusija apie, reiškiasi, ir būtent apie juodosios jūros klausimus, apie situaciją mes suprantame, E, to e, teršimo, e, reiškia, problemą ir manome, kad ji tikrai turi būti sprendžiama. Ir manome, kad 2014 metais, kai bus vykdoma atliekų direktyvos peržiūra, šioje peržiūroje turės būti atsižvelgta, atsižvelgtas dėmesys ir į tuos klausimus, apie kuriuos jūs kalbate. Korin dėl automobilių CO2 išmetimo ir tvirtos pozicijos. Aš tikrai prižadu, kad mes kaip pirmininkaujantį valstybę turėsime ir laikysimės ir tvirtos, ir lankščios pozicijos. Todėl, kad jeigu reikalingas rezultatas, kurį mes norėtumėm pasiekti, tam nebejotinai reikia atitinkamo lygmenio ambicijų mes tikrai jas turime, tam reikia tam tikro tvirtumo, mes pasirengę būti tvirti, bet tam reikia ir lankstumo, tam, kad ieškot ir rast bendro sutarimo, kurį palaikytų reikiamą daugumą. Tikrai ačiū už palaikymą, mes tokios pozicijos ir e, e, stengsimės e, laikytis. dėl, e, e, e, Korin dėl Ailuko, dėl Lietuva sieks darnaus sprendimo, mes žinote, dėl Ailuko ten iš tiesų yra skirtingos nuomonės ir, ir, ir skirtingi pasiūlymai, bet mes sieksime mm, tokio sprendimo, kuris suartintų visų trijų institucijų, tai yra Europos parlamento, tarybos ir komisijos sprendimo svarbiausiais AILUK klausimais. Ir mes tikrai e, sekam debatus, kurie vyksta apie, apie šią direktyvą ir e, diskutuojame ir e, tikimės ir laukiame balsavimo m, mm, aplinkos, reiškia, komitete. Nu, taip, dėl metodologijos diskutuojama taryboje ir, ir, ir, ir e, bandysime spręsti šito, šitus klausimus, vėlgi atrasdami sprendimą, kuris iš tiesų įgalintų mus duoti vienus ar kitus e, gerus rezultatus. Aš labai dėkoju mūsų kolegai e, Justui Poleckiui už šiltus žodžius ir už, ir už klausimą, kuris mūsų nuomonė yra labai svarbus. Tai yra daugiabučių renovavimas, nes daugiabučių renovavimas tai yra ir klimato kaitos klausimai, ir energetinės nepriklausomybės arba energetinių išteklių mažinimo klausimai. E, iš tiesų, rengdami savo daugiabučių renovacijos programą, kuri dabar pas mus vystosi ganėtinai sėkmingai, mes domėjomės ir ėmėm patirtį ir iš Vokietijos, ir iš Lenkijos, kaip jiems sekasi. Ir e, iš tiesų ir pirmininkavimo metu, ir vėliau mes pasiryžę tą sukauptą patirtį su visais pliusais, minusais, su galimom, mm, galimais pavojais, su būtinais žingsniais pasirengę dalinti su visais mūsų kolegom iš visų ES valstybių, jeigu toks poreikis arba toks noras bus. E, Sofija apie skalūnų dujas ir jų perspektyvą e, Lietuvoje Aš labai trumpai šiek tiek apie, apie tą situaciją Lietuvoje ir apie skalūnų dujas pasakiau. Aš manau, kad taip vyksta visuomeniai diskusijos ir aš manau, kad labai gerai, kad vyksta diskusijos, norint pasiekti ir ekonominius, ir aplinkosauginius, ir kitus gerus rezultatus, yra būtina plati diskusija, yra būtina ieškojimas maksimalaus sutarimo, visiems sutariant ir siekiant optimalių tikslų. Tai manau, kad mes tą Lietuvoje tai tai darome ir tos mūsų aktyvi pozicija šio klausimu mūsų pirmininkavimo metu, kaip jau sakiau, neformaliam susitikime ir, ir, ir kituose bus, bus gera proga visiems apie tai padiskutuoti ir ieškoti, reiškia, geriausių uh, sprendimų. Ir e, Sofija Tarantela, Tatarela, atsiprašau labai, a, a, sunku gal lietuvišką kalbą ištarti tiksliai dėl e, e, e, CO2 iš automobilių. Iš tiesų, nepaisant pasikeitimų, nepaisant tam tikrų, reiškia, galbūt ir netikėtų vienokių ar kitokių sprendimų, mums atrodo, kad reikia ramiai atsisėsti aplink stalą, ramiai tartis, ramiai aiškintis tarybos narių pozicijas ir ieškoti išmintingo, išmintingo ir optimalaus sprendimo šiuo atveju. Mes tikrai suprantam to, tos, to klausimo svarbą ir kaip pirmininkaujantį valstybę inicijuosim ir skatinsim ir, ir, ir diskusijas ir kuo greitesnė galimybė daryti realius žingsnius šią kryptimį Nebejotinai tam reikalingas atitinkamas visų valstybių narių sutarimo ligmo, bet kartu su parlamentu, kartu su e, kitomis valstybėmis, su komisija, aš tikiu, kad mes pajėgsim tai, tai padaryti. Tai ačiū labai dar kartą nuoširdžiai visiems už užduotus klausimus ir, ir, ir, ir dar sėkiai Iš anksto dėkoju už pasisakiusių Europarlamento narių nusiteikimą arba norą kartu dirbti, todėl kad tik kartu taryba, komisija, Europos parlamentas, tik kartu mes galime pasiekti geriausio rezultato, o tai reiškia, mes visi kartu galime padaryti Europą ir švaresnę, ir gražesnę, ir turtingesnę. Ačiū labai. Dėkoju, ponė ministrė, už tai, kad pristatėte savo programą ir išsamei atsakėte į klausimus. Mes kritiškai panagrinėjome CO2 emisijų temą. Žinau, kad čia ne jūs kalti, kalta kita vieta, stringa kitoj vietoj. Mm. E, žinome, kad Airija, kaip pirmininkaujanti valstybė, davė dėrybų įgaliojimus, tačiau buvo paskui pakeisto žaidimo taisyklės, bet atsakomybė, aišku, čia yra ne jūsų, bet kai atsitinka tokie dalykai, yra labai sunku pasiekti sprendimo. Tikimės, kad kiek įmanoma greičiau pasieksime sprendimo ir taip pat e, įsivaizduojame, kad tai turės e, pasiekmių dėryboms dėl kitų teisės aktų, nes mes, Europos parlamentas, nebetoleruosime tokio dalyko, kai viena ar dvi valstybės narės staiga keičia žaidimo taisyklės, jas kvestionuoja. Jeigu jau e, yra sukirsta rankomis, tai sandoris yra sandoris ir, ir reikia jo laikytis, o ne keisti žaidimo taisyklės. E, todėl norėčiau paprašyti jūsų, kad jūs tą griežtai pasakytumėte savo kolegoms taryboje, nes kitaip mes trukdysime, e, jeigu bus nesilaikoma e, sprendimo. Nes šiuo atveju buvo sutarta dėl tam tikrų dalykų ir po 28 valandų buvo staiga pakeistos sąlygos. Tokiu būdu tikrai nekuriame pasitikėjimo. O, o, o jums asmeniškai linkiu ištvermės per artimiausią pusmetį. Ištvermės tikrai reiks E, mes su jūsų pirmininkavimu siejame didžiulius lūkesčius, e, nes manome, kad per E, būtent šiuos šešis mėnesius mus labai spaus laikas, mes turėsime kiek įmanoma greičiau susitarti dėl tam tikrų teisės aktų, todėl tikimės, kad jūs kaip pirmininkaujanti valstybė prisidėsite prie to, kad kai kurie teisės aktai e, darybos dėl jų būtų baigti e, ir kad galėtume pradėti įgyvendinimo procesą. Labai svarbu, kad Europa būtų veiksminga, kad ji E, tinkamai veiktų, aišku, už tai jūs atsakingas ir jūs asmeniškai, ir visa Lietuva kaip pirmininkaujanti valstybė, todėl tikrai linkiu jums viso ko geriausio ir sėkmės. Ačiū. Ačiū, ačiū gerbiamas e, pirmininkė, mes tikrai prižadame kad e, energingai stengsime spręsti visus klausimus, tame tarpe jūsų aštriai iškeltą CO2 iš automobilių klausimą, siekiant maksimalaus ir pačio geriausio varianto ir siekiant susitarimo tarp visų institucijų, o ne e, nesutarimų ir, ir, ir kitokių dalykų. Tik kartu sutardami, ieškodami mes galim pasiekti gerų rezultatų ir mes, kaip pirmininkaujanti, valstybė tą pusmetį tikrai energingai stengsimės tai daryti. Vielen Dank. So, es geht gleich mit warmen Worten von der Kollegin Ruth Behrendt weiter hier zum nächsten Tag. Toliau keliaukime prie kito darbo tvarkės punkto, kurį turime nukelti vėlesniam laikui, nes kolegė Juta Haug dalyvauja kitame posėdėje. 11 e, valandą tęsime posėdį ir susitiksime su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministru, taigi darome pertrauką iki 11 valandos. Deja, negalėjome priimti kito sprendimo, bandėme, bet šiandien e, po pietų dar po balsavimų svarstysime šį darbo tvarkės klausimą. Taigi, gerbiami kolegos, norėčiau paprašyti, kad jau po truputį susėstumėte, kad galėtume toliau tęsti mūsų posėdį. Nagrinėsime penktąjį darbos svarkės punktą. Norėčiau Jums nuoširdžiai pristatyti į mūsų komitetą atvykusi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrą pona profesorių Vigilijų Jukną. Taigi sveikinu ponę Jukną atvykusi jūs į šį komitetą ir tuoj išklausysime jūsų prioritetų pristatymo, tada koordinatoriai ir kiti kolegos užduos jums klausimus. Mūsų pusmečio darbo tvarkėje yra tikrai labai daug e, teisės aktų susijusių su bendrosios žemės ūkio politikos reforma. E, buvo pasiekta politinio susitarimo dėl šios reformos. Taip pat yra labai svarbu kalbėti apie maisto grandinės teisės aktus, nes pastaruoju metu buvo skandalų susijusių su neteisingu ženklinimu maisto produktų. Tai yra nuolatinė tema, kurią mes čia nagrinėjame savo komitete. Sofija Okuni e, rengia pranešimą šią temą. E, tame e, pranešime mes taip pat nagrinėjame tokias pozicijas, ką darysime ateityje, taip pat dėl pasiūlymo dėl klonavimo. Ir komisija turėtų pateikti atitinkamą pasiūlymą dėl aiškaus klonuotos mėsos ženklinimo, e, Atrodo, kad komisija žada padaryti pareiškimą šią temą, tai yra puiku, tačiau čia e, aplinkosaugos komitete, Envi komitete mes jau išklausėme labai daug komisijos pareiškimų, e, bet e, dažnai tuose pareišk, tos pareiškimus vienyje toks dalykas, kad tai yra tiesiog balti popieriaus lapai, nėra jokių įsipareigojimų. Todėl mums reikia aiškių teisės aktų šioje srityje. Taigi, ponė ministrė, suteiksiu žodį jums, jūsų prezentacijai, o paskui bus klausimų raundai. Prašau, ponė ministrė. E, ačiū. E, gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, Europos komisijos atstovai, ponai ir ponios. Lietuva pirmą kartą šalies istorijoje pirmininkauja ES tarybai ir man tenka didelė garbė šiandien būti čia ir jūsų komitetui pristatyti mūsų pirmininkavimo programą jūsų komiteto kompetencijos klausimais. Pirmininkavimas ES, kuri nuo Liepos pirmos dienos įstojus Kroatijai jungia jau 28 valstybės narės, istorinis iššūkis mano šaliai. Tuo pačiu tai ir galimybė galimybė parodyti, kad maža šalis gali kokybiškai ir efektyviai spręsti iškylančias problemas. Tai taip pat ir atsakomybė, kurią vertiname ir kuriai esame pasirengę. Sieksime sažiningai tarpininkauti sprendimų prieimimo procese, užtikrinti ES darbų testinumą ir į šį procesą įtraukti visus susijusius partnerius. E, sieksime, kad mūsų pirmininkavimas būtų veiksmingas ir orientuotas į rezultatus, kad pasiektume savo tikslus sukurti patikimą, augančią ir atvirą Europą. Vienas iš mano, kaip tarybos pirmininko uždavinių konstruktyviai ir produktyviai bendradarbiauti su jumis kaip vienu iš teisės aktų leidėjų bei partnerių, bei mūsų bendrų darbų užtikrinti kuo geriausius rezultatus ES piliečiams. Pritardamas jau kalbėjusiam savo kolegai, ministrui Valentinui Mazuroniui, Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai e, programos pristatymą pradėsiu pasikartodamas, kad Lietuvos pirmininkavimo programa yra orientuota į patikimos, augančios, atviros Europos kūrimą, apimanti ES finansinio stabilumo, ekonominio augimo ir užimtumo, ypač jaunimo didinimą, bendrosios rinkos stiprinimą bei regioninio saugumo siekius. Kiekvienos atskiros politikos srityje pagal devynis ES ministrų tarybos formatus mes atsakingai vykdysime pirmininkavimo pareigas, dirbsime siekdami svarbių sprendimų ir realios pažangos. Kalbėdamas konkrečiau apie mano kūruojamos srities klausimus, norėčiau pirmiausia akcentuoti šį laikmetį, kuomet visi rengiamės naujam finansiniam laikotarpiui ir su tuo susijusiais svarbiais sprendimais, kuriuos turime priimti ir iškelti svarbiausią tikslą – skatinti tvarę, inovatyvę ir aplinką tausojančią žemės ir maisto ūkio bei žuvininkystės plėtrą Europos Sąjungoje. Visų pirma, norėčiau pradėti nuo prieš porą savaičių pas, pasiekto tarp institucinio susitarimo dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos pasiūlymų paketo. Lietuvos pirmininkavimo ambicijos baigti darbus susijusius su bendrosios žemės ūkio politikos reformos pasiūlymo paketu, patvirtinimo ir įsigaliojimų laiku. Ypatingas dėmesys bus skiriamas pasiūlymo, kurio nustatomos būtinos pereinamosios bendrosios žemės ūkio politikos nuostatos dėl tam tikrų reformos aspektų. Pasiūlymo nuostatos užtikrins sklandų pereimą. <clears throat> Nuo šio finansinių laikotarpių taikomų bendrosios žemės ūkio politikos reglamentų prie naujųjų reformą įgyvendinančių teisės aktų. Kalbant apie bendrosios žuvininkystės politikos reformą, skirsime ypatingą dėmesį šios reformos baigiamiesiam darbam ir pasirengimui šią reformuotą politiką įgyvendinti. Politinis sutarimas dėl bendrosios žuvininkystės politikos bei bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo pasiūlymų pasiektas Airijos pirmininkavimo metu. Mūsų didžiausias dėmesys ir pastangos bus skiriamos pasiekti politinį sutarimą dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, iš kurio 2014-2020 metais bus finansuojamas naujosios bendrosios žuvininkystės politikos įgyvendinimas ir tvari žuvininkystės bei akvakultūros plėtra. Kas liečia maisto saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos rytis, Noriu pasidžiaugti ir dar kartą pasveikinti Europos komisiją, pateikus labai svarbu maisto grandinės teisės aktų rinkinį, kuris apima gyvūnų sveikatą ir gerovę, augalų sveikatą ir dauginamąją medžiagą, maisto saugą bei susijusių priemonių kontrolę ir finansavimą. Šių sričių tinkamas reglamentavimas, teisės aktų įgyvedinimas bei kontrolė itin svarbi siekiant užtikrinti vartotojų ES prekybos partnerių pasitikėjimą ir maisto gamybos tvarumą. Nors ES turime bene griežčiausius maisto saugos standartus pasaulyje, Tačiau įvairios maisto saugos ženklinimo bei klastojimo krizės, gyvūnų užkrečiamųjų lygų protrukiai įgalina nesustoti ir nuolat modernizuoti ES teisinę aplinką. <clears throat> Kaip žinote, iki šiol galioja beveik 70 su maisto grandinė susijusių ES teisės aktų ir Europos komisijos pateiktų peržiūros rinkinių, šis skaičius būtų sumažintas iki penkių teisės aktų. Tai yra gyvūnų sveikatos, augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos auginimo ir e, tiekimo rinkai, oficialios kontrolės augalų gyvūnų maisto ir pašarų srityse, ir ES išlaidų finansavimo užtaikytas priemonės išvardintose sritise. Šiek tiek norėčiau pakomentuoti plačiau kiekvieną iš šių pasiūlymų. Naujojų gyvūnų sveikatos reglamento pasiūlymų siekiama tinkamai reglamentuoti gyvūnų sveikatos sritį Europos Sąjungoje, remiantis principu, kad prevencija yra geriau nei gydimas. Juos siekiama pagerinti ir sukurti bendrą sistemą, turint tikslą geriau nustatyti lygas, efektyviau jas kontroliuoti bei užkirsti kelią jų plitimui. Naujasis augalų sveikatos reglamento pasiūlymas pakeiš šiuo metu galiojančius teisės aktus. Didelis dėmesys čia skiriamas augalų ir augalinių produktų gabenimo tvarkai ir sistemos stiprinimui, kad pavojingos augalų lygos ir kenkėjai negalėtų patekti į ES teritoriją ir būtų užkirstas kelias jų plitimui. Kalbant apie augalų dauginamosios medžiagos auginimo ir tiekimo rinkai reglamento pasiūlymą. Jo pirmiausia bus nustatomos paprastesnės ir lankstesnės priekybos sieklomis ir dauginamąją medžiagą taisyklės, siekiant užtikrinti Europos sėklinių pasėlių auginimo bei miškų produktivumą, augalų įvairovę, atsižvelgiant į mokslinę pažangą šioje srityje ir greitą europinę bei pasaulinę rinkos raidą. Labai svarbi teisės aktų rinkinio dalis yra pasiūlymas dėl oficialios kontrolės augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų grandinėje. Juo siekiama supaprastinti, suvienodinti bei modernizuoti kontrolės sistemą, kuri būtų privaloma visoms valstybėms narėms ir visose maisto gamybos ir pašarų gamybos stadijose, sukuriant pasitikėjimą maisto ir pašarų gamybos sistemoje. Ir ypatingai svarbus paskutinisis iš penkių pasiūlymų, kuriuo siekiama nustatyti išlaidų valdymo mechanizmą 2014-2020 metų laikotarpiui maisto grandinės, gyvūnų sveikatos ir gerovės bei augalų sveikatos srityje. Tai padės užtikrinti finansavimą valstybių narių vykdomoms programoms ir ištikus nenumatytoms krizėms. E, nors visi maisto grandinės teisės aktų rinkinio pasiūlymai yra svarbus ir Lietuva savo pirmininkavimo metu tęs kolegų airių pradėtą darbą, tačiau norime akcentuoti būtent pasiūlymą dėl išlaidų valdymo. <clears throat> Kaip žinia, pastarasis pasiūlymas pateiktas mėnesių vėliau nei kiti pasiūlymai. Tai yra šių metų birželio mėnesio pradžioje. Visiškai suprantame šio pasiūlymo būtinumą ir skubumą, todėl norime suteikti prioritetą dėryboms dėl šio klausimo, siekiant politinio sutarimo Lietuvos pirmininkavimo metu. Žinoma, jei jūsų kolegos iš Agri komiteto ir jūs Europos parlamentas sutiksite dėl tokių tarybos tikslų. Kalbant e, apie medaus direktyvą, esame pasiruošę tęsti Airijos pirmininkavimo metu pradėtą darbą dėl šio pasiūlymo, kuriuo siekiama patikslinti žiedadulkių kaip medui būdingos sudėdamosios dalies, o ne kaip medaus pridėtinės sudėdamosios dalies statusą. Žinau, kad šis klausimas labai svarbus Europos parlamentui ir konkrečiai jūsų komitetui esu informuotas, jog Europos parlamentas atlieka poveikio vertinimą dėl šio pasiūlymo. E, su nekantrumu lauksime jo rezultatų ir esame pasiruošę pradėti tarp institucinės dėrybas. E, kalbant apie ketinimus pateikti Europos komisijos pasiūlymus, Lietuva pasirengusi pradėti dėrybas ir siekti esminės pažangos dėl veterinarinių vaistų ir vaistinių pašarų direktyvų peržiūros, hygienos paketo, zootechninių teisės aktų peržiūros bei gyvūnų klonavimo maisto gamybai. Siekiant formuoti tikslingą ir ambicingą ateities ES žemės ūkio produktų pardavimų skatinimo strategiją. Lietuvos pirmininkavimo metu bus pradėtas pasiūlymo dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių svarstymas bei siekiama kuo didesnės pažangos šiuo klausimu. Taip pat stiprinant gamintojų organizacijų vaidmenį ir dėrybinės maisto grandinės galės vaisių ir daržovių sektoriuje bus pradėtas darbas ir siekiama maksimalios pažangos dėl pasiūlymo keičiančio vaisių ir daržovių sektoriaus nuostatas. Gerbiamas pirmininkė, Gerbėmieji Europos parlamento nariai, ponai ir ponios, paminėjau svarbiausius Lietuvos pirmininkavimo prioritetus žemės ūkio, žuvininkystės, veterinarijos ir maisto saugos bei fitosanitarijos rytise. E, kaip matote, kartu turėsime įspręsti daug svarbių ir aktualių klausimų. Todėl šiais 2013 Europos piliečių metais mes turime dar kartą prisiminti apie savo bendrą atsakomybę už Europos žmonės ir susitelkti bendram darbui. Ačiū uždėmesi. Gerbiamas pirmininkė, su malonumu atsakysiu į visus jūsų komiteto, jūsų ir komiteto narių klausimus dėl Lietuvos pirmininkavimo programos. Ačiū. Vielen Dank, Herr Minister. Wir Dėkuoju, ministrė. Dabar suteiksiu žodį pirmiausia koordinatorius Linda McKevin pirmiausia. Dagmar ah, Roth-Behrendt. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū, pirmininkė. Kalba ponia Roth-Behrendt. Jūs mums e, patikit daug informacijos, tačiau vis dėlto norėčiau paprašyti papildomai pasakyti, apie tai, kaip pasistumėjote atskirose darbo grupėse. Žinoma, pusmetis yra neilgas laiko tarpas ir, žinoma, visko tikrai neįveiksite per šešis mėnesius. Čia nereikia e, jokių burtų. Tačiau noriu paklausti, į ką kreipsite pagrindinį dėmesį, kas yra jūsų pagrindiniai kriterijai, prioritetai ir kaip jūs siekiate užbaigti konkrečias, konkrečius klausimus. Dėl gyvūnų klonavimo norėčiau pakalbėti. E, pirmininkas paminėjo šitą problemą savo pasikiamo pradžioje, dėje jūs nieko nepasakėte šiuo klausimu. Jau kuris laikas komisija turi pasiūlyti, pateikti savo pasiūlymą Junktinių Amerikos valstijų vyriausybė savo puslapyje paskelbė, kad komisija neketina tokio pasiūlymo pateikti, turint omenyje būsimas dėrybas dėl prekybos su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Ar jūs, ką norėtumėt, galėtumėt papildomai pasakyti, ar vis dėlto tokio pasiūlymo galima laukti iš komisijos ir ar jūs sutinkate su parlamento nuomonė, kad klonuotų gyvūnų maisto produktai, jeigu patenka į rinką, turi būti atitinkamai ženklinami. Aš manau, kad vartotojai turi žinoti, kokius maisto produktus jie vartoja. Dėl pašarų ir maisto produktų kontrolės nuostatų. Tokios nuostatos egzistuoja, čia nieko naujo, tačiau valstybėse narėse tų nuostatų nesilaikoma, jos yra neįgyvendinamos E, nuo kempinlinkės protrūkio jau keli dešimtmečiai yra numatytos kontrolės nuostatos, kurios valstybėse narėse įgyvenimo skirtingai. Žinoma, Lietuva galbūt elgesi pavyzdingai, tačiau kitos valstybės nėra tokios pavyzdingos. Jeigu jūs pasirūpintumėte, kad valstybės taryboje tiesiog pažvelgtų į veidrodį ir tiesiai pasakyti, kad nereikia papildomų nuostatų, bet reikia įgyvendinti jau esamas. Jeigu jomis nesinaudoja kontrolieji įtikrintojai, tai tos nuostatos nevertos nieko. Jūs kalbėjote apie augalų sveikatą. Namusios medžiagos e, e nuostatas kaip ir biologinis ūkininkavimas, ekologinis ūkininkavimas, šitas klausimas mums yra labai svarbus. Norėčiau paklausti, ar jūs galite patikinti, kad darybų metu bus laikomasi nuostatos, kad reikia užtikrinti laisvus mainus dauginamąją medžiagą tarp ūkininkų kad nebūtų jokio diskriminavimo, kai yra registruojamos biologinės rūšys. Taigi komisijos pasiūlyme yra daug neiškių nuostatų ir dažnai šiame pasiūlyme nuostatos neatspindi tų interesų, kurie yra reiškiami mažųjų ūkininkų tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse. Taigi pageidaučiau jūsų papildomus informacijos šiais klausimais. Esta de Langa, EPP vardu, norėtų kalbėti koordinatoriaus vardu. Dėkui, pirmiausia, noriu atsiprašyti, kad esu užkimus, balsui ko gero reikia irgi atostogų. Tikiuosi, tris minutės jis dar išlaikys. Norėčiau paklausti dėl bendros žemės ūkio politikos ir dėl maisto grandinės, bendra žemės ūkio politika. Ar jai pavyko sutarti dėl šios reformos ir labai svarbi šios reformos dalis yra žalinimas. Žemės ūkio komisaras gina tą žalinimą kaip labai svarbų dalyką o aplinkosaugos komisaras kritikuoja tai, kas regisus pasiekta, kritikuoja ir daugelis ūkininkų. Taigi, kaip jūs užtikrinsite, kad žalinimo priemonės būtų efektyviai įdėktos? Kitas klausimas, kaip mes kontroliuosime, ar kaip mes patikrinsime, įsitikinsime, kad tas žalinimas duoda naudą. Pavyzdžiui, ūkininkas gali nenaudoti 5 procentų savo žemės. Bet man įdomu, ar tas žalinimas leiks mums, leis mums pasiekti tokių tikslų, kaip bio įvairovės užtikrinimo. Mm, tai yra, kad mes ne tik naudosime tas žalinimo priemonės, bet kad jos duos tuos tikslus, e, kuriuos joms keliame. Ir tada žinosime, kuris iš komisarų yra teisus, kalbant apie žalinimą minėjote, kad Europos žemės ūkis turi būti inovatinis, inovatyvus ir tvarus. Ir kaip tas inovatyvumas siejasi su žalinimu, nes žalinimo priemonės regis yra tradicinės ir pasenę. Ar nėra naujesnių, modernesnių metodų užtikrinti žalę ir tvarę žemės ūkio sistemą, žemės ūkio politiką, maisto gamybos grandinę? E, kolega Perilo kalbės apie kontrolę šioje srityje. Aš esu pranešėję maisto e, klausimais. Jūs minėjote, kad kontrolės teisės aktų peržiūra siekiama užtikrinti pasitikėjimą Europos maisto gamybą ir maisto gamybos grandinę. Žinome, arklienos skandalą. Aš bijau, kad jei kontrolės jei kontrolė bus tik tai valstybių narių rankose, net jei valstybės narės ir įgyvendins reikalingus kontrolės mechanizmus, kas irgi dar nelabai aišku, aš suprantu, kad tai yra nacionalinė kompetencija, bet jei jūs viską atiduosite į valstybių narių rankas, neišspręsite to e, dalyko, nes maisto įmonės ir tie, kas sukčiauja maisto gamyboje ir grandinėje, veikia tarptautiniu mastu. Airijoje, e, pavyzdžiui, kur nustatyti sukčiavimo maisto grandinėje atvejai, tie sukčiai yra ne iš Airijos ir policija, policija Airijos policija nelabai gali kokiu nors veiksmų jų atžvilgių imtis, nes jie yra iš kitos šalies. Taigi, kaip jūs užtikrinsite, kad būtų tas paneuropinis metodas kovojant su sukčiavimu maisto gamybos ir maisto grandinės rytyje. Tokie mano pagrindiniai klausimai. Dėkui, kad jų išklausėte. Dėkoju Ana Rospach, tai yra kita koordinatorė. Ar galiu kalbėti danų kalbą? Atrodo taip. Dėkuoju, ministrė, kad jūs atvykote į susitikimą su mumis ir aš tikiuosi, kad jūs įgyvendinsite savo bent jau daugumą tikslų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką. Man džiugu, kad jums tvari žuvininkystės politika yra vienas iš prioritetų. Aš dirbu žuvininkystės komitete ir kartu su kitais nariais kovoju už tvarumą šioje srityje. Dėl gyvūnų, gyvūnų gerovės. Iš tikrųjų, prevencija yra geresnis dalykas už gydimą. Tačiau veterinarijos vais, veteriniai vaistai dažniausiai yra skiriami profilaktiškai prieš gyvūnams susirgant kokią nors lygą. Todėl mes laukime pašarų ir veterinarinių parašų, pašarų pasiūlymas bus pateiktas. Ja. Atsiranda vis naujų lygų, kadangi mūsų Ir žinoma, mūsų maisto produktai yra užkrečiami ir žinoma, mes taip pat mm, įgyjame tam tikrą atsparumą, kadangi atsparumui gyvūnų, atsparumui stiprinti yra jiems šeriami e, medikamentai. Taigi, kaip Jūs manote, prevencija yra geras dalykas, ar skiriant vaistus, ar juos įterpiant į pašarus, ar kaip nors kitaip. Ilgi gyvūnų pervežimai. Mes gyvus gyvūnus pervežame per Europos valstybės, vežame į trečiųjų valstybių. Ir kaip Jūs manote, kaip reikėtų pasiekti, kad šitas transportas nestovėtų pasienyje taip ilgai? Kartais netgi iki 36 valandų šitie transportai e, užsibūna prie pasienio. E, ir tai yra susiję ne tik tai su gyvūnų gerove, bet ir mažina maisto kokybę, kadangi gyvūnai patiria e, stresą tai ir nuo to nukenčia mėsos kokybė. Taigi dar kartą dėkoju už tai, kad atvykote į susitikimą. Margarita Hauch, e, žaliųjų vardu. Ačiū. Ačiū, kad suteikėte ir man žodį. Gerbiamas ministrė, dėkoju, kad atvykote ir tiesiog apšvietėte mus apie savo iniciatyvas, prioritetus. Man svarbus du dalykai. Dagmaro Bėrin, juos jau paminėjau, tai yra inovatyvūs maisto produktai klonuotų gyvūnų maisto produktai. Tai yra tema, kuriai aptarti laukiame atitinkamo komisijos pasiūlymo. Jo laukime jau kuris laikas ir jis vis nepasirodo. Kadangi mes čia turime sutelkti dėmesį ne į klonuotus gyvūnus, klonavimo e, išlaidų vis tiek niekada nepadengsime mes turime galvoti apie tų gyvūnų palikuonis. Aš norėčiau, kad jūs patikintumėte, kad ir tie palikuonis būtų atitinkamai ženklinami ir kad vartotojas žinotų, kokį maistą jisai vartoja. Dėl genetiškai modifikuotų organizmų. Rytoj atrodo viename iš komitetų vyks diskusijos dėl komisijos dokumento modifikuoti nuostatas. Atrodo, kad yra nuodomos šešios nuodingos medžiagos. Ir tiesiog jav, yra, jas nu, numojama ranka, sakant, jav niekas dar neberė dėl tų nuodingų medžiagų. Taigi aš labai skeptiškai vertinu šitą požiūrį, kadangi Europoje reikia daugiau tikrumo vadovaujantis ilgamečiais testais. Tiesiog aš nemanau, kad reikėtų sudaryti sąlygas kažkaip kitais kanalais toms šešioms medžiagoms patekti į rinką. Taigi tie kiti klonuoti gyvūnai. EFSA patvirtino, kad testai nebuvo visiškai išsamus. Aš manau, kad reikia prie šito klausimo grįžti. Tai yra didieji e, modifikuotų organizmų lobistai neturėtų taip e, paviršutiniškai vertinti padėties, kadangi Europa būtent tuo ir išsiskiria iš kitų, kad pas mus dar priešinamasi finansiniams argumentams. Reikia jiems prieš pastatyti ką nors konkretaus, tvirto. Tai yra labai svarbu žaliesiems ir uh, Gestern vakar buvo apie tai e, kalbėta. Aš manau, kad visa tai patenka į Žemės ūkio tarybos kompetenciją. Taigi baigėme pirmąjį klausimų pateikimo raundą. Dabar prašau ministrą atsakyti jūs. E, noriu visų pirma padėkoti visiems už įsakytas mintis, pasiūlymus, taip pat klausimus. Iš tiesų e, daug svarbių vyksta šiuo metu įvykių ir tikrai ES būtent ir dėl maisto klausimų, ir, ir dėl lygų. Tai norėčiau, atsakydamas į ponios e, Rot Behrent e, klausimą, paminėti, kad klonotų gyvūnų naudojimo žemės ūkio klausimas iš tiesų yra labai sudėtingas. Ir gerbiu Europos parlamento poziciją šiuo klausimu. E, galiu Jūs atsakingai patikinti, kad Lietuvai, kaip ir daugeliui valstybių narių, šis klausimas taip pat yra labai jautrus dėl etikos, dėl saugos ir gyvūnų gerovės aspektų. Tai taip pat parodė ir dėrybos e, sutaikinimo metu pirmininkaujant Vengrijai kai tarp institucinis kompromisas vis dėlto nebuvo pasiektas. Šiai dienai iš tiesų, kaip ir jūs, nekantriai laukiame Europos komisija, komisijos e, dokumento būtent dėl klonotų gyvūnų naudojimo. Komisijai pateikus e, pasiūlymą dėl klonotų gyvūnų, pirmininkaujantį Lietuva atsakingai yra pasiruošusi vadovauti Šio sudėtingo klausimo nagrinėjimui taryboje be abejo ieškant kompromisu. Tikiuosi, kad trys institucijos - taryba, komisija ir Europos parlamentas - netolimoje ateityje galiausiai suras geriausią kompromisą. Ta aš kaip e, pirmininkas tarybos tikrai palaikysiu, inicijuosiu, kad visi bendrai galėtumėm ieškoti geriausios išeities. E, toliau norėčiau paminėti dėl oficialiosios maisto kontrolės grandinės. Iš tiesų pasiūlymas dėl oficialiosios maisto grandinės kontrolės reglamento yra labai svarbus ir yra vienas iš Lietuvos pirmininkavimo prioritetų. Reglamento taikymo sritis, horizontalus valstybės kontrolės principai valstybinės kontrolės mokesčiai ūkio subjektams, kova su maisto klastotėmis, tai klausimai, kuriais bus diskutuojama, tačiau dar per anksti kalbėti apie konkrečias nuostatas, nes pasiūlymas dar tik pradėtas svarstyti darbo grupėse. Manau, kad ir šiame komitete šie klausimai bus labai intensyviai diskutuojami. Žinau, kad mano kolega tarybos darbo grupės pirmininkas vakar buvo susitikęs su pasiūlymo dėl oficialios kontrolės pranešėjų gerbiamų Mario Pirilo, būtent aptarti šių klausimų. Tikiuosi, kad ir ateityje vyks glaudus tarp institucinis bendradarbiavimas, ko pasakoja ir dėl šio klausimo rasime geriausią visiems sprendimą. Taip pat atsakydamas dėl pasiūlymo dėl augalų dauginamosios medžiagos auginimo ir teikimo rinkai, norėčiau pažymėti, kad svarbiausias e, uždavinys yra supaprastinti taisyklės ir sumažinti administracinę naštą, surandant subalansuotus ir išlaikančius ekologinę pusiausvyrą sprendimus. Primant tokius sprendimus be abejo reikia diskutuoti ir atsižvelgti į visų šalių interesus, ieškant kompromiso. Be abejo, pirmininkaujanti Lietuva, glaudžiai dirbdama e, valstyb... E, taryboje ir bendradarbiaudama ir bendraudama su parlamentu, stengsis pasiekti būsim, būtiną susitarimą, kad būtų pakeistas augalų dauginamosios medžiagos teisės aktas. E, kas liečia mūsų prioritetus, norėčiau paminėti, kad e, turime pasiekti visų pirma susitarimą dėl išlaidų veterinarijos fitosanitarijos sritise. Tai yra mūsų darbo prioritetas. E, kalbant apie bendras, bendrosios žemės ūkio politikos ir būtent apie žalinimą, tai norėčiau paminėti, kad Europos žemės ūkis vis dėlto turi vystytis e, tausojančias žemdirbystės e, kryptimi ir, ir be abejo tas yra ir apibriešta bendrojo žemės ūkio politikos reformos dokumente. Tai žalinimas būtent ir yra didelis žingsnis į priekį, vystant tuo pačiu ir inovatyvę, bet ir žemė, tausojantį žemės ūkį. E, šie dalykai be abejo turi būti vykdomi nuosekliai, tai e, staigus pokyčiai šioje srityje yra neįmanomi, tačiau mes turime be abejo priimdami reikalavimus ir užtikrinti efektyvę šių nuostatų laikymosi kontrolę. E, visumoje kalbant, balansas pasiektas šios reformos metu yra tikrai, manyčiau, geras ir yra didelis pasiekimas, vystant, kaip minėjau, e, žemės ūkį. O šiaip žalinimas, e, jeigu kalbant, yra vis dėlto vienas iš svarbių šios reformos kriterijų Ir žinoma, visi komisijos siūlyti elementai yra išlaikyti, papildant juos pragmatiškais sprendimais. Ir, o aš kaip tarybos pirmininkas užtikrinsiu, kad pasiektas sutarimas būtų įgyvendintas laiku ir kad būtų užtikrinta e, kontrolė, kad šių nuostatų būtų laikomasi. E, kalbant apie e, Arklienos skandalą, norėčiau poniai Eser Delangę paminėti, kad visų pirma, dėl jautienos klastojimo neteisingo ženklinimo klausimas pirmininkaujančiai Lietuvai, kaip ir visoms kitoms ES valstybėm, yra labai svarbus. Suprantame, kad panašios problemos kompromituoja visą ES maisto kontrolės grandinę tiek prieš vartotojus, tiek prieš priekybos partnerius įvairiuose šalise. Todėl vienas iš pirmininkaujančios e, Lietuvos tikslų ne tik siekti paprastesnio, aiškesnio, bet kartu ir modernesnio ES e, maisto saugos teisinio reglamentavimo, bet to pačiu noriu pabrėžti ir efektyvesnio. Sveikinu Europos komisijos veiksmų planą dėl arklienos. Maisto klastojimas tyrimų programos arklių pasai, oficiali kontrolė ir produktų kilmės ženklinimas yra tinkami elementai, kuriuos įgyvendinus galime pasiekti bendrų tikslų, tai yra efektyvios kontrolės sistemos. Džiaugiuosi, kad Europos komisija gegužės mėnesį pagaliau pateikė pasiūlymą dėl oficialios maisto kontrolės reglamento. Šiame pasiūlyme Europos komisija nustatė konkrečias nuostatas kovai su maisto klastotėmis, kaip pavyzdžiui sankcijų dydis, tiksliniai patikrinimai ir taip toliau. E, pirmininkaujanti Lietuva yra suplanavusi visą eilę tarybos darbo grupių posėdžių, kuriuose ES valstybių narių ekspertai turės galimybę išsakyti savo pozicijas, pasiūlymus bei sutarti dėl geriausių oficialios maisto grandinės kontrolės priemonių visai Europos Sąjungai. Pirmininkaujantį Lietuva sieks kuo didesnio progreso, nagrinėjant šį pasiūlymą taryboje. Žinoma, galbūt ir ne Lietuvos pirmininkavimo metu, tačiau lauksime dėrybų ir su, Lietuvos, e, ir su Europos parlamentu. Nebejoju, kad gerbiamas pranešėjas Mario Pirilo, bei jūs, Envi komiteto nariai, taip pat pateiksite labai svarbių ir konkrečių pasiūlymų šiuo klausimu. Su dideliu susidomėjimu laukiame ir Ešer Delangė rengiamo pranešimo dėl maisto klastočių, maisto krizių ir kontrolės. Apibendrinant šį klausimą, noriu pabrėžti, kad asmeniškai manau, kad e, maisto klastočių klausimas reikalauja ir didelio politinio dėmesio. Todėl įtraukiau neteisingo jautino ženklinimo klausimo, klausimą ir į kitą savaitę, Liepos 15 dieną, vyksianti Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdį. Prašysiu, kad gerbiamas komisaras Tonijo Borg dar kartą pristatytų esamą situaciją šio klausimu bei kokių konkrečių priemonių yra ir bus įmamasi. Taip pat noriu pabrėžti, kad su nekantrumu laukiame ir komisijos ataskaitos dėl galimybės praplėsti privalomą kilmės šalies ženklinimą visai mėsai. Taip pat e, dėkodamas poniai Anai Rosbach dėl e, klausimo apie antimikrobinį atsparumą, norėčiau paminėti, kad puikiai žinome antimikrobinio atsparumo problemą. Taryba dar 2012 metais, birželį, Luksemburgė, priėmė išvadas dėl antimikrobinio atsparumo poveikio žmonių sveikatai ir veterinarijos sektoriams. Tikimės, kad šios tarybos išvados kartu su Europos parlamento 2012 m. gruodžio mėnesio priimta rezoliucija dėl antimikrobinio atsparumo keliamų grėsmių padės nubriežti gairias Europos komisijai ir valstybėms narėms sprendžiant antimikrobinio atsparumo problemą. E, žinau, kad komisija šiuo metu rengia pasiūlymą dėl veterinarinių vaistų ir vaistinių pašarų direktyvų peržiūros. Tikiuosi, kad šiame svarbiame pasiūlyme komisija numatys priemonės užtikrinančias ne tik veterinarinių vaistų prieinamumą, ir veterinarijos sektoriaus konkurencingumą, bet taip pat ir priemonės kovai su antimikrobiniu atsparumu. Europos komisijai pateikų šį pasiūlymą, Lietuva pasiruošusi pradėti jo nagrinėjimą tarybos darbo grupėse, siekiant maksimalaus galimo progreso. E, kalbant apie gyvūnų gerovę, norėčiau iš tiesų e, paminėti, kad gyvūnų ilgas transportavimas, jų e, prastovos ir taip toliau iš tiesų stipriai įtakoja produkcijos kokybę ir ypač mėsos kokybę. Tai šis klausimas iš ties yra svarbus ir norėčiau paminėti, kad Europos parlamentui Iš tiesų šitas klausimas yra svarbus ir nekarta jo buvo e, diskutuojama. Ir 2012 m. kovo mėnesį buvo pasirašyta deklaracija, kuria siūloma vežant skerdimui skirtus gyvūnus laik, taikyti neilgesnės nei 8 valandų trunkančias keliones. Tačiau šiandien, kas tiesiogiai liečia gyvūnų gerovės klausimus, Neturime jokio Europos komisijos pasiūlymo dėl naujo teisės akto ar esamų teisės aktų pakeitimo. Žinome, kad Europos komisija rengia pasiūlymą dėl ES bendrojo gyvūnų gerovės įstatymo, kurio būtų nustatomi horizontalūs gyvūnų gerovės principai. Sveikiname šią iniciatyvą, tačiau žinome, kad pasiūlymas gali būti pateiktas jau ne Lietuvos pirmininkavimo metu, tai yra 2014 metais ar dar vėliau. Sutinkame, kad gyvūnų gerovės klausimai, ypač e, dėl jų transportavimo, turi būti prioritetiniai o galiojantis ES teisės aktai turi būti veiksmingai ir vienodai įgyvendinti visose valstybėse narėse. Lietuva jau nekarta išsakė poziciją, kad priimant sprendimą dėl skerdimui skirtų gyvūnų transportavimo trukmės apribojimo kartu turi būti apsvarstytas ir ekonominio pagristumo klausimas – bei naujų reikalavimų įtaka vidaus rinkai. Taip pat norėčiau paminėti dėl e, genetiškai modifikuotų organizmų. Tai iš tiesų žinome aktyvę Europos parlamento poziciją dėl genetiškai modifikuotų organizmų. Europos komisijos pasiūlymas dėl valstybių narių galimybės drausti ar riboti genetiškai modifikuotus organizmus, organizmų auginimą savo teritorijoje paskutinį kartą buvo aptariamas 2012 m. kovo mėnesį aplinkos taryboje. Dėja valstybėms narėms nepavykto, nepavyko pasiekti susitarimo ir šis, šis e, pasiūlymas yra priskirtas mano kolegos aplinkos ministro pono Valentino Mazuronio kompetencijai, kuris širit ir apsikeitė nuomonėmis su jūsų komiteto nariais. E, Nebejotinai norėčiau paminėti, kad genetiškai modifikuotų organizmų auginimo klausimas turi ypatingos svarbos ne tik aplinkos apsaugai, bet ir žemės ūkiui. Manome, kad galimybė valstybėms nariom, narėms pačioms priimti sprendimą dėl genetiškai modifikuotų organizmų auginimo draudimo yra svarbus galiojančio ES teisės reguliavimo keitimas ir jautrus klausimas daugeliui valstybių narių reikalaujantis politinio sutarimo. Tai ačiū už dėmesį. Vielen Dank. Das war jetzt die Dėkuoju. Tai buvo apšilimo raundas. Dabar pereisime prie kitų klausimų. Mario Pirilo. Pusantros minutės, kad e, neuždelstume per daug. Mario. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Žemės ūkio ministrui Juknai už tą mūsų nuomonių pasikeitimą pirmame susitikime dėl oficialių maisto produktų grandinės kontrolės. Rengėme pranešimą ir aš esu pranešėjęs parlamente. Europos Sąjungai siūloma priimti lankstesnės nuostatas, kurios užpildytų tam tikras spragas, kurios išryškėjo taikant nuostatas. Todėl labai reikia konkrečių e, pagrindinių nuostatų, kad būtų daugiau tikrumo valdant maisto produktų grandinę, ypač kai maisto produktai atvežiami iš trijų, trečiųjų šalių. Vakar konstatavome, kad visos prielaidos žengti į priekį yra sukurtos. Ministras tą pakartojo savo pasisakymę. Labai svarbu išryškinti kontrolių aspektą, kad vartotojas nenukentėtų dėl piknaudžiavimo, taip kaip atsitiko jautienos skandalo metu. Taigi reikia sukurti tokią sistemą, kuri būtų pagrįsta vienu vieninteliu teisės aktu. Ir ko gero reikėtų pasirinkti reglamentą, o ne direktyvą. Reikėtų tiesiog nuosekliai laikytis tokios nuostatos, kad tas labai svarbus sektorius nebūtų reglamentuojamas skirtingomis nuostatomis. Kitas klausimas. Kokios nuomonės jūs laikotės komisijos pasiūlymo atžvilgių sukurti bendrus pagrindus viename reglamente, kurie padėtų reglamentuoti patikrinimus, kontrolės maisto produktų grandinėje o ar galbūt reikia specifiniai sryčiai kokiu nors specifinių nuostatų. Trečia. Finansinių požiūrių vertinant tos kontrolės turėtų būti e, neutralios. Kaip jos turėtų atrodyti Europoje? Kadangi Atsakingos yra valstybės institucijos, tačiau kitose valstybėse yra ir privataus sektoriaus institucijos. Galbūt jūs nelabai supratote išvertimo. Būtent aš pasakiau, kad jums reikėjo laikytis minutės 30 laiko, kad visi galėtų pasakyti. Lepaš. Dėkui. Nesu tikra, ar minėjote mano pavardę, ponė pirmininkė. Gerbiamas ministrė, džiaugiuosi, kad atvykote į mūsų komitetą. Mano klausimas uh, siejasi su ponios Rodberent išsakyto mintim. Prasideda dėrybos su JAV dėl galima mūsų sustarimo ir uh, tai apima ir žemės ūkio sritį. Uh, klonavimo dalykai nėra išsamei pristatyti nei mm, genetiškai modifikuoti organizmai. Šiandien susidaro įspūdis, kad Europoje regis nebegalėsime naudoti tradicinių žemės ūkio priemonių. Pone ministrė, kaip jūs galvojate, Ar jūs galėsite užtikrinti, kad Žemės ūkio ministrų taryboje būtų siekiama užtikrinti, išlaikyti kokybišką Europos žemės ūkį ir apginti Europos piliečių sveikatą. Mes nenorime, kad ta laisvos priekybos sutartis su Amerika e, nubrauktų, nušluotų visą mūsų sukurtą turtą. Šnehart, ačiū pirmininkė, ministrė. Ir aš norėčiau pateikti keletą klausimų dėl kontrolės reglamento, kadangi aš esu frakcijas pranešėję šio klausimu. Nuomonė, kad šiuo naujų reglamentų sukursime veiksmingą sistemą siekiant išvengti piknaudžiavimo, aš abejoju tuo. Mes piknaudžiavimo taip lengvai neįveiksime, kadangi išlieka sankcijų dydžio klausimas valstybėse narėse. Aš visada pasakiau už tai, kad čia reikia situaciją keisti, kad valstybės pačios susitartų dėl sankcijų, kai yra padaromi tam tikri pažeidimai. Ir kai kuriuose, kurie kundis pasiūlymai, pavyzdžiui, pelno e, nusavinimas galėtų būti viena iš priemonių, tačiau tai galėtų reikšti, kad nubaudžiamas yra tas, kuris nedaro žalos, tačiau gauna didelės pajamas, o tas, kuris daro žalą, visiškai nėra baudžiamas. Taigi valstybės narės turėtų susitarti tarpusavyje ir jūsų uždavinys apskritai derinti valstybių pozicijas. Deleguotų teisės aktų siūlymas kelia man daug nerimo. Komisija siūlo dažnai priimti deleguotos teisės aktus 854 e, e, reglamentą yra siūloma paversti deleguotų teisės aktų. Aš abejoju dėl šio uh, pasiūlymo. Norėčiau žinoti, kaip vyko diskusijos taryboje, kaip dėl to buvo susitarta. Aš žinoma išreikščiu savo pasipriešinimą ir laikysiuosi juo, jo, kadangi priimant deleguotusiais aktus nėra užtikrinamas pakankamas skaidrumas. Jolanda Hübner, 1 minutė 30. Dėkui, ponė pirmininkė, dėkui gerbiamas ministrė, kad atvykote į mūsų komitetą. Norėčiau paklausti apie direktyvą dėl atsinaujinančios energijos. Už ją balsuosime, tai yra susijęs su žemės paskirties pakeitimu. Ši direktyva yra gan nauja ūkininkai e, skatinami vyriausybių naudoti įvairias e, priemonės, pavyzdžiui, auginti rapsą biokūrui ir mane neramina tas toksai skatinimas naudoti biokūro, skatinimas auginti biokūrui tinkamus augalus. Parlamentas netrukus balsuos šiuo klausimu. Jūs, ko gero, per Lietuvos vadovausit diskusijoms šiuo klausimu. Tai yra spręsit, kokią dalį biokūras turi sudaryti, mm, kurią kalbėsite taip pat, esu tikra, ir apie žemės paskirties keitimą ką pirmininkaujantį šalis konkrečiai ketina šiuose srityse nuveikti? Dėkoju, poniai Hibno. Norėčiau pasveikinti Peter Lyzės, Lyzė svečius iš vakarų Vestfalijos, taigi sveikinu jūs atvykus į mūsų komitetą. Radvilė Morkunaitė. Malonu Jūs pasveikinti mūsų komitete. Šitas lietuviškas maratonas paskutinę savaitę prieš vasarą tikrai yra toks, na, gana smagus, nepaisant to, kad nėra didelės gausos, bet tikrai ačiū už Jūsų e, pristatymą. E, daug klausimų iš prioritetų buvo paliesta, bet aš norėčiau pasiteirauti, e, galbūt yra kas nors girdėti apie e, tokias iniciatyvas. Antai prieš kurį laiką šitam komitete taip pat buvo surinkti klausimai dėl to, kad skirtingi maisto produktai, tiksliau to paties prekės ženklo maisto produktai yra skirtingos kokybės skirtingos ES valstybėse. Tada čia buvo tokių daug emocingų pasisakymų, kad čia reikėtų kažkaip, žodžiu, mm, prašyti komisijos galbūt kažkokio tyrimo ir taip toliau ir panašiai. Tai tiesiog man įdomu, gal, gal kažkas girdisi taryboje, kažkas kelia tokius klausimus ir, ir, ir koks būtų jūsų požiūris. Dėkui. Vielen Dank. Bonanini. Bitte. Dėkui, Franko Bonaninė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas ministrė, dėkui Jums už pozicijų išdėstymą. Matau, kad labai aiškiai ir konkrečiai esate numatę veiklos tikslus. Žemės ūkis yra viena iš sričių, galbūt kuriai mes nepakankamai daug skiriame dėmesio apskritai, tiesiog suskaidome žemės ūkį į sektorius. Ir žemės ūkio, ko gero, aplinkosauginis aspektas yra dažnai užmirštamas. Be to, mm, dėl aspektų susijusių su klimato kaita, e, kai kurie gyventojai e, nusprendžia, apskritai yra nusprendžiama mm, mažiau užsimti žemės ūkio. Žemės ūkių. E, ūkininkai, ko gero, yra labai neapsaugotas visuomenės sluoksnis. Daugelis jų nusivylę E, savo situaciją, nusprendžia nebeužsimti žemės ūkio veikla, bet būtent ūkininkai atsako už mūsų kraštovaizdžio išsaugojimą, nes kitaip mm, mum, mūsų lauktų ir dikumėjimo, ir sausrų, ir visokios kitokios grėsmės. Turime tačiau neužmiršti, kaip svarbu yra išsaugoti bioįvairovę. įvairovę. į žemės ūkį reiktų žiūrėti bendrai, holistiškai, nedalinti jo į atskirus sektorius. Šiandien buvo kalbama apie žemės ūkio produktų e, gamybą, e, maisto grandinę. Jūs taip pat minėjote sukčiavimą maisto gamybos rytyje maisto falsifikavimas ne tik su mėsa yra susijęs, vinai yra falsifikuojami, be kita ko. Dabar galima naudoti įvairias priemonės, netgi radioaktyvės priemonės, siekiant užtikrinti maisto produktų ir jų sudėtinių dalių atsekamumą. Norėjau paklausti, ar taip negalėtume nustatyti, iš kokios teritorijos tie sufalsifikuoti maisto produktai yra patekę. Dėkui toliau ponė Liupčiava. Dėkui ponė pirmininkė. Sveikinu ministrą mūsų komitete. Dėkoju už prioritėtų pristatymą, dėkoju už atsakymus į jau pateiktus klausimus Noriu pasakyti, kad nuoseklus veiksmai siekiant tvaraus žemės ūkio turėtų apimti ir paramą smulkiam, smulkiems ir vidutiniams ūkininkams, ypač vaisių ir daržovių gamybos rytise. Tai yra susiję ir su gyventojų skaičiaus mažėjimu kaimo vietovėse ir su dikumėjimu tam, kad galėtume išsaugoti kaimus, kad jie neišnyktų, turime padėti smulkiems ir vidutiniams verslininkams, nes jie užtikrina tą gyvybės versmę kaimo vietovėse. Turėtume taip pat e, kreipti dėmesį į ūkininkų konkurencingumo stiprinimą, jei mūsų žemės ūkio produktai nebus konkurencingi, konkurencingi, tai tada turėsime valgyti trečiųjų šalių žemės ūkio produktus. Ar jūs esate numatę kokių nors iniciatyvų paremti Europos žemės ūkio produkcijos gamintojus ir jų vietą rinkoje? Prašau, ponė ministrė, Prašau, ponė ministrė žodis jums. Tai noriu padėkoti visiems už pateiktus klausimus, pasiūlymus. Širmano po komandą pasižymėjome, o dabar e, norėčiau trumpai atsakyti. Tai ponui Marija, e, Mario Pirilo, dėl oficialios kontrolės mūsų siekis be abejo siekti maksimalaus progreso, tačiau klausimas vis dėlto yra sudėtingas ir tik pradėtas svarstyti. Reikės be abejo laiko, kad rastumėm geriausią sutarimą, geriausią variantą ir prieitumėm visi kompromiso. Taip pat sutinkame, kad e, kontrolės harmonizavimas yra siektinas rezultatas. Tačiau suprantu ir valstybių narių administracinius skirtumus, todėl kaip ir minėjau prieš tai, kad sieksime bendradarbiauti su Europos parlamentu, ieškant geriausio sprendimo. E, atsakant į, klaus, į ponios e, karinę Lepeič e, klausimą dėl dėrybų su Junktinėmis Amerikos valstijomis, norėčiau pabrėžti, kad pirmasis dėrybų ratas, tik, etapas tik prasidėjo ir vyksta šiuo metu Vašingtone. Suprantu šių dėrybų svarbą, todėl įdėmiai e, seksiu jų rezultatus. Tikiuosi, kad dėrybos vyks sklandžiai ir efektyviai. Kol kas sunku man būtų prognozuoti šių dėrybų eigą, tačiau manau, kad abiejų e, pusių tikslas yra ne tik laikytis aukštų saugos ir sveikatos standartų, siekiant apsaugoti žmonės, gyvūnus ar augalus, bet taip pat ir pašalinti nereikalingus perteklinius priekybos barjerus. Taip pat tikiuosi, kad bus laikomasi abipusio skaidrumo principo, priimant ir nuosekliai taikant šio sutarimo e, priemonės. E, pasikartodamas dėl oficialios kontrolės reglamento noriu paminėti, kad E, šis reglamentas tik pradėtas nagrinėti, šiandien vyksta tik antras tarybos darbo grupės posėdis. Pritariu, kad sankcijų dydis, deleguotieji aktai, maisto klastotės pareikalaus tikrai karštų ir intensyvių diskusijų. Gruodžio mėnesį taryboje e, pateiksime progreso tai, ką pasiekėme ataskaitą. Atsakydamas gerbiamai Radviliai dėl maisto produktų ženklinimo, e, norėčiau paminėti, kad šioje vietoje esame priklausomi nuo Europos komisijos. Kol kas jokių teisinių pasiūlymų dėl maisto ženklinimo neturime. Galiu tik paminėti, kad kitą savaitę ministrų taryboje Berklieno skandalo klausimo taip pat nagrinėsime klausimą dėl neapsvaigintų gyvūnų mėsos ženklinimo. Atsakant į, į, į Hibner klausimą dėl biokūro, norėčiau paminėti, kad šioms dėryboms aš pagal kompetenciją nevadovausiu, tai įeina į energetikos ir aplinkos tarybą. Šis klausimas jau buvo pristatytas ryte ir kiek žinau, kad ministras e, Valentinas Mozuronis diskuta, e, diskutavo ir atsakė į šį klausimą, nes tai yra pagal jo kompetenciją, tačiau aš kaip žemės ūkio ministras norėčiau irgi įsakyti nuomonę, kad vis dėlto svarbu rasti tinkamą santyki būtent tarp atsinaujinančios energetikos augalų, bio, bio augalų ir žemės ūkio plotų. Tas labai svarbu ir, manau, kompromisas turėtų būti rastas. Ir taip pat norėčiau e, pabaigai paminėti dėl e, smulkių e, vidutinių ūkių ir vaisių ir daržovių sektoriaus. Daug iš tiesų padaryta dėl stiprinimo smulkių ir vidutinių ūkių, kurie yra labai aktualūs. Tai, žinoma, numatyta ir bendroje žemės ūkio politikos naujoje reformoje. Taip pat numatome gamintojų organizacijų ir jų dėrybinių galių stiprinimą per būsimus pasiūlymus dėl vaisių ir daržovių reformos. Tai ačiū. Vielen Dank. Dėkoju už Jūsų atsakymus, baigiame mūsų diskusiją. Artimiausiais mėnesiais linkiu Jums ištvermės, stipros dvasios, kadangi tų dalykų prireiks jūsų pirmininkavimo metu, gali prireikti daug pastangų, aptariant tuos klausimus, dėl kurių nesusitarėme. Dėkuoju už Jūsų atsakymus į klausimus dėl vartotojų apsaugos, dėl maisto produktų saugos. Aš tikiuosi, kad mes veiksmingai dirbsime siekdami atsiliepti į 500 milijonų vartotojų lūkesčius maisto produktų srityje. Svarbu užtikrinti, kad maistas būtų tas ir toks, koks yra nurodytas jo etiketė, etiketėje. Taigi mes neturėtume keisti ką nors iš dalies, tiesiog reikia suformuluoti mūsų espinė, esminės griežtas nuostatas. Taigi viskas priklauso šiuo metu nuo jūsų, o mes savo komitete, viename iš didžiausių parlamento komitetų, labai įdėmiai vertinsime jūsų veiklą ir seksime jūsų veiksmus. Es geht jetzt weiter in der Debatte und zwar. Tęsime mūsų darbus. Dabar numatytas pasikeitimas nuomonėmis dėl biudžeto, taigi dabar nagrinėsime ketvirtą darbo tvarkės punktą. Juta Hauk buvo labai lanksti, taigi dabar galime išnaudoti mums likusi laiką ir išnagrinėti šį klausimą, nes po pietų bus svarbi kiekviena minutė, kai balsuosime. Taigi nenoriu ilgai kalbėti, suteiksiu žodį Jutai Hauk dėl 2014 metų biudžeto. Pagiras dėl lankstumo perleidžiu visam komitetui. Aš e, buvau kontaktinėje darbo grupėje ir todėl neįvykdžiau savo visų užduočių ir dabar kol kas nesusitarėme galutinai dėl daugiametės finansinės programos, tačiau e, dabar grįžtant prie mūsų biudžeto kitiems metams, turėčiau pasakyti, kad jūs ko gero susipažinote su komisijos pasiūlymu dėl biudžeto Jis remiasi vadovų tarybos skaičiais, kurie buvo pateikti vasario 8 dieną. Žemės ūkio politikai yra numatytas e, taip pat biudžeto disciplinos e, taikymas, 5 procentai mažiau numatyti mūsų ūkininkams negu e, buvo pažadėta anksčiau, tai yra nuspręstas dalykas, mes nebegalima e, kištis į šitą klausimą. 142,5 milijardų yra ta suma, kuri yra reikalinga ir žinoma yra pakankama spraga tarp to, ką turime ir ko, kiek reikia. Dabar dėl iš dabartinio biudžeto atėmus 6 procentus, o mokėjimų eilutėje mums trūksta 5,8 milijardų milijonų. Ta? Benutzen will, dann sehen. 8 procentų, atsiprašau. Taigi 10,7 milijardų eurų reikia, kad būtų galima finansuoti naujus įsipareigojimus o visa kita, žinoma, turėtų likti tiesioginėms išmokoms ir taip pat siekiant padengti senas sąskaitas, kadangi yra įgyvendintas tam tikros priemonės, už kurias reikia susimokėti. Todėl ne tik aš, bet ir generalinis direktoratas yra susirūpinę, kad kitais finansiniais metais komisija negalės pasiūlyti visos sumos, kuri reikalinga įsipareigojimams vykdyti, kadangi komisija jau dabar mato, kad mokėjimai yra o, nepakankami ir todėl komisija nenori kitam, kitiems metams įsipareigoti Taigi visą tai kelia didžiulį susirūpinimą ir tai visiškai netitinka ES veikimo taisyklių, kadangi parlamentas kartu su taryba yra įstatymų leidėjas ir jeigu yra primami įsipareigojimai, tai komisija turi numatyti, kaip jinai tuos įsipareigojimus finansiškai vykdys. Mes konkrečiai atsakingi už mūsų biudžetą ir matome, kad 0,82 0,2,8 nu, procentai gausime LIFE programos įgyvendinimui ir sveikatos veiksmų programai, dėl kurios komisija ir taryba visada sako, jog konkurencingumui, inovacijų skatinimui labai svarbi sveikatos politika, o mūsų sveikatos veiksmų programa bendrame kontekste sudaro 0,04 procentus. Galite įsivaizduoti, ką tai reiškia. Sunku tiesiog tuo patikėti. Bet to reikia pridurti, kad LIFE programą įgyvendins nebe komisija ateityje, tai naujovė, bet išplėsta konkurencingumo ir inovacijų agentūra. Taigi ji įgyvenins LIFE programą. Kodėl tai padaryta? Mes puikiai žinome, yra penkios priežastys tai komisijos siekimas perduoti įgaliojimus kitoms institucijoms, tiesiog numesti naštą nuo savęs. Komisija tiesiog tuo met atsikrato ir administravimo kaštų penktojoje biudžeto eilutėje. Ir tada perkelė tas administravimo išlaidas programų įgyvendinimui tiesiog į operatyvinių priemonių eilutę. Taigi tai, ką mes gauname LIFE programai, yra vienas dalykas, bet netenkame tų lėšų, kurios buvo skirtos administravimui. Nenoriu leistis į detalės, dar norėčiau pasakyti keletą žodžių apie agentūras. Ir čia komisija vadovaujasi požiūriu, kuris mums nepriimtinas. Tai tiesiog netoleruotina. Jau kuris laikas komisija įsipareigoja visus administravimo kaštus sumažinti ir to proceso metu visose institucijose iki 17 metų 5 procentais mažinti personalo išlaikymo išlaidas. Žinoma, mes galime su tuo sutikti ir agentūrų atžvilgių, tačiau komisija sako, kad šito vieno procento per metus neužtenka, 5 procentai susidarys per penkerius metus, kai kurios agentūros galbūt būtų staupę netgi dviejus, 2 procentus per vienerius metus. Komisija sako, kad reikia dar papildomų procento. Ir tiesiog komisija siūlo sujungti darbuotojus į tam tikras komandas, pulus. Ir tada tos komandos turėtų būti perkeliamos į senasias arba naujai kuriamas agentūras. Ir taip tikimasi sutaupyti žmogiškuosius išteklius tiesiog skersai išilgai per visas biudžeto eilutes norima kirsti, o mes siūlėme nepermetinėti tų kaštų iš vienos kategorijos į kitą. Taip komisija ketina e, sutaupyti išlaidas personalo perkelimo sujungimo sąskaitą. Aš nežinau, ar tai yra suderinama su mūsų pasiūlymais. Dėl ECDC ir aplinkos agentūros problemų nekyla, jos stabiliai veikia, jų struktūros yra pakankamai tvirtos tačiau EFSA ėmėsi naujų uždavinių, daugiau gavo įpareigojimų ir iš mūsų, ir kadangi mes reikalavome didesnio skaidrumo, to reikalavome ir mes, ir biudžeto kontrolės komitetas, tačiau visų tų tikslų neįgyvendinsime, jeigu bus skirta mažiau žmogiškųjų išteklių. O apie kitas agentūras net nenoriu kalbėti, kadangi jų personalo didinimo poreikis yra akivaizdus. Kita vertus, pramonė e, finansuoja iš dalies ir tas e, paslaugos, kurios yra teikiamos pramoniai. O komisija sako, kad to neužtenka. Ji teigia, kad 2 procentus reikėtų mažinti skaičiuojant nuo bendro personalo skaičiaus. Manau, kad tai yra netinkamas požiūris ir raginu susisiekti su kontaktiniais asmenimis agentūrose ir dar kartą pažvelgti į biudžetą ir spręsti ne tik tai personalo problemas, bet ir pažiūrėti, kokios kitos finansavimo galimybės kas yra realu, kokios sumos gali būti išpeštos galų gale. Ir ką reikia iš esmės keisti. Aš manau, kad tie kontaktiniai asmenys yra labai svarbus žmonės, aš su jais taip pat bendradarbiauju, aš susitikau jau su ne vienos agentūros atstovais. Čia mes kalbame apie penkias mums e, priklausančias arba mūsų kūruojamas agentūras, visos kitos nereiškia, kad nėra nesvarbios, tačiau kai žvelgiu į šitos biudžeto pasiūlymus, kurie dar turi būti keičiami pagal darybų eigą dėl daugiamatės finansinės programos, kai kur mes reikalavome front loading tam tikroms sritims ir komisija turėjo pateikti pasiūlymą dėl pakeitimų. Tikiuosi, kad jie nebus mums nepalankus. Dėl tolesnių veiksmų ir terminų. pilotinių projektų ir parengiamųjų priemonių pakeitimų teikimo data yra kitas pirmadienis, Liepos 17. O dėl pranešimo pakeitimų ir dėl biudžeto pakeitimų pasiūlymus galite teikti iki. Uh, um, geht es nicht anders. Rūpiučio 28. Envy balsuosime rugsėjo 5. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms. Jose Manuel Fernandez seniorai. Ne jaunesniajam, bet vyresniajam. Dėkui, ponė pirmininkė. Pradėsiu. Padėkodamas Jūtai Haug, jinai kaip visad kvalifikuotai atliko savo darbą. Mūsų pozicija yra tokia. Finansinė ir ekonominė krizė neturėtų mažinti ES ambicijų ir siekių aplinkos srityje. Taip pat ir ambicijų tarptautinėje arenoje. Taryba 7 ir 8, vadovų taryba 7-8 vasario nusprendė, kad 20 procentų iš daugiametės finansų programos turi būti skirta aplinkai. Ir labai svarbu žiūrėti, kur atsidurs, kokiuose, kokiuose biudžeto eilutėse tie 20 procentų atsidurs ir kaip jie bus naudojami. 2014 metais prasidės daugelis aplinkos programų. ir tom programom įsibėgėti prireiks laiko. Todėl 14 metais negalime, tu, ne, turbūt nebus daug lankstumo, nes ne 14 metais neišleisti pinigai bus perkelti 15, o tik 15 metais neišleistos lėšos bus perkeltos į ateinančius metus labai svarbu, kad mes pabrėžtume e, tai, kad aplinkos programos, kai tik pradės būti gyvendinamos kitų metų sausio pirmą, turėtų e, būti sparčiai vykdomos. Juta čia nagrinėjo, e, kiek procentų lėšų skilta įvairioms programoms, bet aš manau, kad tokio sudalyjamojo požiūrio nereiktų laikytis. Čia mes turime laikytis tarp sektorinio požiūrio. Negalime sakyti, kad LIFE programai tik buvo sumažinta lėšų. Taip, tai buvo, bet dėl tų 20 procentų vadovų taryba sutarė, kad jie eis aplinkai, bet įvairios ES politikos turi ir tą aplinkos auginį aspektą, pavyzdžiui, sanglaudos politika, todėl lėšos iš tų politikų irgi bus naudojamos aplinkos rytyje. Mm. Turime to neužmiršti. Turime turėti aišku vaizdą, kaip lėšos pateks aplinkos e, sektoriui, aplinkos ryčiai ir tą vaizdą patekti mūsų piliečiams. Taip pat ir siekiant parodyti, kaip įgyvendinama aplinkosauginės strategijos iki 20 metų dalis, turiu galvoje ir horizontas 2020, bet čia turime irgi neužmiršti, kaip jau minėjau, sanglaudos politikos, regionių plėtros fondo lėšų naudojimo. Visa tai leis mums pasiekti ir tikslų aplinkosaugos rytyje. Dėkoju toliau Dagmarot. Dėkoju toliau Dagmarot Berint. Norėčiau pasakyti vieną pastabą dėl to, ką Juta Hauk pasakė dėl agentūrų. Apsidairau, ar nėra komisijos atstovų iš tam tikrų generalinių direktoratų. Jų nematau, galbūt tiesiog ne, ne į tą pusę žiūriu. Man atrodo, kad visuomet tuščių e, biudžetų laikais, tuščio išdo laikais reikia pažiūrėti, kur reiktų e, taupyti. Kalbant apie komisijos ketinimą susijusi su agentūromis, jis yra neįtikėtinas, jo sunku patikėti. Galima pabandyti taupyti agentūrų sąskaitą. Tam galėčiau pritarti. Nesu iš tų, kurie noli, nor, nuolat sako, kad e, reikia taupyti agentūras, kurios priklauso kitų komitetų kompetencijos e, sričiai. Aš galėčiau pateikti atitinkamų idėjų dėl taupimo ir e, tose agentūrose, kurios priklauso mūsų sričiai. Bet prieš pradedant tai daryti, E, dabar pasisakysiu tiesiog senamadiškai, bet tuomet matyt reiktų parengti kažkokią ataskaitą apie agentūrų veiklą ir apie e, įmanomus laisvus išteklius. Juk negalima pasirinkti tiesiog horizontalaus požiūrio ir pasakyti, kad e, taupysime visų, visose agentūrose 2 arba dar netgi 2 plus 1 procento ir e, visus tuos sutaupytus pinigus išleisime naujai steigiamoms agentūroms. Iš tiesų, tai atleiskite, yra visiškai kvailas požiūris. Toliau dar baisiau, kai pradedi gilintis į skirtingų agentūrų situaciją. Pavyzdžiui, kalbėkime apie Europos vaistų agentūrą Europos vaistų agentūra 80 procentų finansuojama iš įmokų. Tik 20 procentų biudžeto yra iš ES biudžeto. Tai reiškia, kad jeigu komisija numato sutaupyti 2 procentus EMA agentūros biudžete, Tai reiškia, kad tada ir iš e, mokesčių, iš įmokų, e, kurias, e, kur, tas įmokas, kurias e, sumoka Sanofi, Glaxo ir kiti e, vaistų gamintojai, tada taip pat reiškia, kad ir e, šita dalis, iš įmokų surenkta dalis, e, bus panaudota tam, kad būtų finansuota naujai įsteigta kokia nors agentūra. E, ir tai turės pasiekmių. E, tokia viena pasiekmė tai būtų tokia. Jeigu aš sutaupau vienos agentūros biudžete 2 procentus, tai visų pirma, e, tai reikštų e, didesnį dydį tikrai sutaupytų lėšų. Nes jeigu pažiūrėsime į tūkstantį, tūkstančio eurų biudžetą ir pasakysime, kad reikia sutaupyti iš to 20 procentų, tai tai būtų 50 eurų. Tačiau, e, kai mes kalbame apie 2 procentus e, nuo visos sumos, o ne tos, e, nu, tikrai ne nuo tos sumos, kurią aš, už kurią aš pati e, atsakinga, tai tuomet ta suma, e, sutaupyta suma tampa e, labai didelė. Tai reiškia, kad e, egzistuojantis person, personalas e, turės, e, jiems iškils problemų vykdyti esamus uždavinius susijusius su atsparumu e, vaistams nes tiesiog trūks išteklių. E, aš nenorėčiau, kad šitas klausimas e, būtų kaip teniso kamoliukas e, mėtomas tarp skirtingų komisarų Levandovskio ir Borg, kurie sako, kad jie čia ne jų e, sritis. Nesu Mes jau du kart bandėme su komisija diskutuoti šiuo klausimu, tačiau nesu tikra, ar mes supratome vieni kitus. Nes e, aš bent jau galiu aiškiai pasakyti, jeigu aš būčiau vaistų gamintojas, farmacinė bendrovė, aš kreipčiausi į teismą dėl šito pasiūlymo, e, nes iš mano, mano įmokos, iš mano įmokų su, su, su, surinkta dalis, beje, jo 70 procentų tenka valstybėms narėms, tai taip pat yra neteisėta, e, kad ta dalis būtų skirta naujų agentūrų steigimui. Taigi, e, kalbant apie Europos vaistų agentūrą, e, tai reikštų, kad mes sutaupysime 2 procentus ne nuo tų 20 procentų, kurie yra iš ES biudžeto, bet turime sutaupyti 2 procentus nuo viso biudžeto, tai yra nuo 100 procentų. Nežinau, ar komisija čia gerai pasvarstė e, šį pasiūlymą. E, nežinau, ar ponas Levandovskis, ar jo puikusis patarėjas, iš kurio, dėl kurio aš niekuomet nesu tikra, ar jisai yra uh, E, komisaro patarėjas ar valstybių narių patarėjas ir dėl to dirba komisarui. E, nežinau, ar, ar jie suprato šito pasiūlymo esmę, šitą problemą, tačiau norėčiau paklau, kreiptis į jūs, e, kolegos ir jūs, pirmininkė, padėkite komisarui suprasti šią problemą, padėkite Baroso suprasti šią problemą. Čia mes turime kalbėti apie tai, e, koks darbo krūvis tenka agentūroms, ar jos e, atlieka teisėkūrinį aktą, ar jos sukuria pridėtinę vertę e, teisėkūrėme darbe. Jeigu taip, tai tuomet jas reikia kitaip traktuoti. Manau, kad mes čia turėtume kalbėti apie pirmąją fazę, nepereiti į antrą ją fazę. Norėčiau apginti komisijos atstovus, jų nėra dėl to, kad mes šitą darbo tvarkės punktą nuolat perkelinėjom, todėl jie dabar tiesiog negalėjo dalyvauti. Taip, taip darome retai, bet taip šiandien atsitiko. Kalbant apie agentūras, e, tai agentūroms yra perkeliamos atitinkamos užduotis, joms skiriama mažiau lėšų e, O taip negali būti. Mes turėtume e, kaip komitetas pasvarstyti, kaip sureaguoti į tai, nes negali būti taip, kad tiesiog pasėmi dalgi ir bendrai nupjauni e, visoms agentūroms. Reikia galvoti apie atskirą skirtingą agentūrų situaciją ir galbūt galima kai kuriuose agentūrose e, sutaupyti labai daug. Čia kalbu apie tas agentūras, kurios galbūt nesukuria daug pridėtinės vertės, bet yra e, tokių agentūrų, kurios tikrai dirba svarbų darbą ir kurioms nuolat trūksta lėšų, e, kurios susiduria su chronišku lėšų trūkumu. Taigi, manau, kad turime ir toliau stebėti, kas vyksta šioje srityje, ar pranešėja norėtų dar ką nors pasakyti. Kadangi jau ir taip vėluojame, o pranešėja jau pristatė tvarkaraštį, e, Liepos 17 galima pakei, teikti pakeitimus dėl bandomųjų projektų, iki rūpiučio 28 galima teikti šiaip pakeitimus, rugsėjo 5 balsuosime komitete. Visiems linkiu E, geros pietų pertraukos. Nepamirškite atsinešti balsavimo kortelių. Nebus jokio pasiteisinimo, jeigu neatsinešite balsuosime elektroniniu būdu, reiks kortelių, neskaičiuosime balsų, taip kad atsineškite.